Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, jau 8 po 15 valandos turėtume tęsti posėdį. Gal pamažu galėtumėte aprimti. Dešimtasis mūsų darbo tvarkės punktas ES 2018 metų finansinių e, metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai, galėtume iškart pradėti balsuoti. Ar pranešės, ką nors norėtų pasakyti? Ne. Gerai, Kristienai. Balsuosime. Balsuosime dviem dalimis, kaip e, žinote, visiems turėtų būti pateiktas, pateikti du balsavimo balsavimo sąrašai, dabar biudžeto procedūra kitiems metams, kitų metų biudžetui, pirmasis 5, 2, 8, 8, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 5, 2, 6, 9, už, prieš, susilaikė, atmesta, 5, 2, 7, 0, už, prieš, susilaikė, atmesta. 5250. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5227, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5109, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5230, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5230. 5231, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5210, už, prieš, susilaikė, priimta. 5251, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime apšilimui 5251. Balsavimas baigtas, patvirtinta. E, kitas atkanta 5271, kas už prieš susilaikė atmesta. 5272, kas už prieš susilaikė atmesta. 5273 už prieš susilaikę atmestą, 5274 už prieš susilaikę atmestą, 5275 už prieš susilaikę atmestą, 5228 už prieš susilaikę atmesta. 5276 už prieš susilaikė atmesta. 5319 ir 5320 kartu taip pat ir dar kiti trys kartu kas už prieš susilaikę priimti. 5277 kas už prieš susilaikę atmesta. 5315 už prieš susilaikę priimta. 5278 už prieš susilaikę atmesta. 5211 už prieš susilaikę priimta. 5312 už, prieš susilaikė priimta, 5279 už, prieš susilaikė atmestas, 5261 už, prieš susilaikė atmesta, 5316 už, prieš susilaikė priimta, 5262 kas už, prieš susilaikė atmestas, 5223 kas už, prieš susilaikė priimtas, 5280, kas už prieš susilaikė atmestas, 5281 už prieš susilaikė atmestas, 5229 už prieš susilaikė atmestas, 5282, kas už prieš susilaikė atmestas, 5283 už prieš susilaikė atmestas, 5212, kas už prieš susilaikė priimtas. Kitas atkrenta, paskui keli kartų 5290, 5308, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kitas atkrinta, 5284, kas už prieš susilaikė atmestas, 5291 už prieš susilaikė. Reikia patikrinti. 5291, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Aiškiai balsų pertvara. Persvara patvirtintas. E, 5226 už prieš susilaikę atmestas. Tikriname 5226 užtrevičios pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 5313, kas už prieš susilaikė priimta, 5252 už prieš susilaikė atmesta. Gerai, tikriname. 5252 solį. Balsavimas baigtas, priimta 5252. 5214 atkrinta, 5220 kas už, prieš, susilaikę. Tikriname dar kartą, 5220. Prašom balsuoti. Trijų, dviejų, vieno trūksta dar. Vienas miega. Balsavimas baigtas. Aiškia persvara priimta. Kitas. E, kiti du atkrinta. 5314 kas už, prieš susilaikė priimtas. 5233 už, prieš susilaikė. Tikriname. 5233. Prašom balsuoti. 5233. Balsavimas baigtas. 33 už 32 prieš priimta. Kitas atkrinta 5318, kas už prieš susilaikė priimtas. 5234, kas už prieš susilaikė atmestas. 5240, kas už prieš susilaikė priimtas. 5241. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Tikrinti reikia. Gerai. 5241. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas priimta labai aiškia persvara. 5, 2, 1, 5, kas už prieš 5215, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5222, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 5234, už, prieš, susilaikė, priimta. Paskui penki pakeitimai, kas už juos prieš susilaikę priimta. 5232, kas už prieš susilaikę atmesta. 5310, kas už prieš susilaikę priimta. 5311 už prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 5294, kas už prieš susilaikę priimtas. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, už prieš susilaikė priimta. 5, 2, 1, 6, kas už prieš susilaikė priimta. 5, 2, 5, 5, kas už prieš susilaikė priimta. 5, 2, 9, 7 atkrinta. 5, 2, 9, 8, kas už prieš susilaikė priimta. 5, 2, 9, 8, Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 5, 2, 4, 9, kas už, prieš susilaikė. Reikia patikrinti 5, 2, 4, 9. Prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. Atmestas. 5302. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 5303. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 5306. Už, prieš, susilaikė, priimta. 5307 atkrinta ir toliau visa eilė pakeitimų, kas už juos prieš susilaikę priimti. Kitas 5260 pakeitimas, solekas už prieš susilaikę priimtas. Ir paskutinis 5221, kas už prieš susilaikę priimtas Pasitikrinsime dėl šio pakeitimo 5221. Prašom balsuoti. Ar reikia balsuoti dėl žodinio pakeitimo? Ne. Trijų trūksta. Dviejų. Dar vieno. Balsavimas baigtas. Aiškiai persvara patvirtinta. Dabar balsuosime dėl e, nuomonės projekto, dėl kitų metų bendrojo biudžetą. Ponas Pėda pranešėjas, pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Šešioliktasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Aštuonioliktasis už prieš susilaikę atmestas. Dvidešimtasis kas už prieš susilaikę atmestas. Septynioliktasis už prieš susilaikę atmestas. Devynioliktasis už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti dėl 19. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 35 už 30 prieš priimtas. 21. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 26. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 24. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 27. Už? Prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti. Dėl 27 kastaldo pakeitimo prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25 gal ir už prieš susilaikė priimtas. 29 už prieš susilaikė priimtas. 30 už prieš susilaikę. Reikės pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 32. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 33. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas priimtas. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės projekto. Su pakeitimais prašom pradėti balsuoti. Visi jau balsavo, balsavimas baigtas. Priimta 49 už, balsavo 12 prieš. Dėkuoju. Kitas Vienuoliktasis klausimas - ES ir Afrikos strategija paspirtis vystimusi. Pranešėjas yra ponas Kastaldo. Ar pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Prašom. Much, Chair. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau tik tai padėkoti visiems kolegams, šešėliniams pranešimams už puikų bendradarbiavimą, nepaisant įvairių sunkumų ir uh, atostogų vis dėlto mums pavyko pasiekti puikių kompromisų, kuriuos remia, man atrodo, praktiškai visi mūsų komiteto nariai. Dar kartą dėkuoju už puikų bendradarbiavimą. Thank you, Mr. Castaldo. Dėkuoju, ponia Castaldo. Galime pereiti prie balsavimo. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 30 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimtas. 45 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimtas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė, priimtas. Toliau penktasis pakeitimas, ponios viržė, kas už, prieš susilaikė, atmestas. 61 kas už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 61. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E, septintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 59. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33. Už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 33 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas Valero. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 63. Už prieš susilaikė. Priimta. 64. Už prieš susilaikė. Priimta. 65. Už prieš susilaikė. Priimta. 66. Už prieš susilaikė. Priimtas. 67. Už prieš susilaikė. Priimta Reikia pasitikrinti. 67. Balsavimas baigtas. Priimta. 69. Už prieš susilaikė atmestas, 71 kas už prieš susilaikė atmestas, 73 už prieš susilaikė atmestas, 76 ir 79 kartu kas už prieš susilaikė priimta, 10 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta, 82 kas už prieš susilaikė priimta, 83 už prieš susilaikė atmestas priimta. Reikės patikrinti gerai, iš 83 prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 84 už prieš susilaikė priimta. Elektroninis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais, kas tiksliau nereikia klausti, kas už. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 54 už 7 prieš. Toliau e, susitarimo, kuriuo įsteigiamas tarptautinis S ir LAK fondas, sudarimas pranešėjas yra ponas Permui. Ar norite ką nors pasakyti? Ne, ponė Liuzing? Dėkoju. Hagekuso negalėjo atvykti į posėdį šiandieną ir manęs e, paprašė, kad aš e, perduočiau jo e, dėkingumą šešėlėms pranešėjams rengiančiai pranešimą. Jisai yra patenkintas parama, kuri E, išsakyta tarptautinio Estilak fondo steigimui. Atsiras dabar erdvė ekonominiams, e, politiniams mainams tarp ES ir Latino Amerikos šalių. Ponas Kuso nori padėkoti visiems parlamento nariams, kurie pritarė šiam pasiūlymui įkurti Estilak fondą. Ir tai leis išplėsti strateginę partnerystę ir užtikrins geresnį dialogą tarp dviejų regionų ir tokiu būdu bus galima panaudoti e, santykių, išplėtoti e, visą santykių potencialą. Dėkuoju pranešėjo vardu. Ačiū, gerima kolega. Dabar galime balsuoti. Turime vieną pakeitimą, kurį pateikė Džeimsas Karveris, kas už jį, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar Galime balsuoti dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 59 už, balsavo 2 prieš. Puiku. Ar galime tęsti darbą? So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly ahead of our schedule. With... Kolegos, mes e, sutaupėme laiko, manau, kad tai yra neblogai, siūlau vis tik tęsti posėdį. Siūlau tęsti posėdį, ar EPP patarėjai galėtų susapsiraminti, ponia Opermai. taigi galime tęsti. 13 darbo tvarkės klausimas - metinė bendraus užsienio ir saugumo politikos įgyvendimo ataskaita. Kalbėsime apie tą metinę ataskaitą. Aš esu jums išplatinęs projektą savo pranešimo prieš vasaros atostogas ir tikiuosi, kad bent jau kai kurie iš jūsų galėjote susipažinti su juo. Kaip žinia, tai yra pirmas pranešimas, kurį aš rengiu kaip pirmininkas. Uh, Ir aš e, bandžiau e, daugiausia dėmesio skirti ES užsienio politikos strateginiams aspektams, galvojau apie mūsų prioritetus, tikslus ir taip pat vertinau, kas pasiekta pernai. Mes taip pat gavome ataskaitą iš ponios Federikos Mogerini e, apie bendrosios užsienio ir saugumo politikos pasiekimus pernai ir pasižiūrėkite į šią ataskaitą prieš e, pradedant svarstyti šią mano, šį mano pranešimą. Ir aš skiriau daugiausia dėmesio savo pranešime trims pagrindiniams dalykams. E, pirmiausia, e, esminių grėsmių ir iššūkių vertinimas ES kylančių, toliau stiprinimas, ginimas Europos projekto, ES pajėgumų stiprinimas ir trečias dalykas - bendarbiavimas su koalicijomis ir institucijomis, kurios prisideda prie saugumo didesnio. Aš e, savo pranešime bandžiau susitelkti ties pačiais svarbiausiais dalykais. Aišku, jūs pasirinksite, kokius teikti pakeitimus, tačiau asmeniškai norėčiau paraginti jūs kolegos galvoti apie sektorinės problemas, ne geografinius dalykus, tačiau aišku, galite daryti kaip norite. Aš esu patenkintas tuo, kad galiu dirbti su jumis rengdamas šį strateginį pranešimą ir noriu pasakyti, kad pirmiausiai galvosime savo darbę apie esminius svarbiausius signalus kitiems metams ir sieksime išvengti uh, veiksmų e, dubliavimo rengiant pranešimus, kadangi, pavyzdžiui, saugumo ir gynybos pakomitetis e, rengia panašų pranešimą. Ir aš, kaip ir pernai, noriu pasidžiaugti tuo, kad e, mes turėsime tikrai konstruktyves, gerai sustruktūrizuotas diskusijas ir turime beveik valandą E, diskusijoms dabar, bet gal pavyks ir glauščiau e, viską aptarti. Dabar Knutas Fleckensteinas, socialistų frakcijos vardu. Ne. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už atliktą darbą, už šiam darbui paskirtą laiką. Ačiū ir kitiems prisidėjusiems prie pranešimo rengimo. Mes neturime pareikšti jokio esminio prieštaravimo dėl to, ką jūs paminėjote. Tačiau galbūt reikėtų įrašyti vieną kitą papildymą. Kalbėti apie kokią nors bendrą poziciją gal reikėtų dėl ginklų prekybos arba reikėtų taip pat e, dėl vakarų Balkanų savo nuostatas išdėstyti. Pritarėme tam, ką minėjote apie strateginę partnerystę su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tačiau reikia pasakyti, kad yra nu, Junktinėse valstijose šiuo metu naujas prezidentas ir su šiuo prezidentu bendradarbiaujant reikia naujų idėjų, o tai irgi gali turėti takos mūsų darbui. Jūs teisingai pastebėjote ką, ką, tai, ką jūs minėjote, tačiau reikia pasižiūrėti papildomų galimybių iš aklavietės išeiti. Turim pasižiūrėti, kokie yra bendri sąlyčio taškai ir ką galėtume pasiūlyti kovos su terorizmu srityje, ką, ką pasiūlyti, kad būtų sprendžiama artimų rytų krizė ir panašiai. Tačiau aš manau, kad pasirinkta jūsų kryptis yra mums absoliučiai priimtina. Ačiū, pirmininkas, dėkuoju poniai Flakenstein. Kitas kalbėtojas mano sąraše yra EKR vardu kalbėsintis Čarlzas, ne? It was sent out in July, July I'm told. Aš girdėjau, kad Liepos mėnesį dokumentai buvo nusiųsti reikalingi. Ar turime kopijų čia? Elektroniniai laikmenoj turim. Tai tuomet galit pasiskaityti, tai tuomet ponui Nart suteikim žodį šaldę pirmą pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, man regėsi, kad pranešimas yra puikiai surašytas, bet yra dalykų, prie kurių dar norėčiau šiek tiek sugrįžti. Septintasis punktas pirmiausia. Negalima ir toliau laikytis nerealistinės pozicijos. E, egzistuoja e, šešėlinė vyriausybė ir sakoma, kad ta vyriausybė nieko nekontroliuoja. Visi prezidentai ir visos e, auri, Europos vyriausybės, e, Prancūzijos, Vokietijos, Junktinės karalystės pripažino, kad mūsų politikos svarbiausias svarbiausias dalykas būtų dabar pripažinti situaciją tokią, kokia ji yra. Svarbu būtų paremti. E, svarbu atsižvelgti realybę ir, ir dabar remti opozicijos vyriausybę, būt, tai, tai ko gero nebūtų labai realistinis požiūris. Užsienio reikalų ministras E, Junktinės karalystės lankėsi vietoje, lygiai taip pat ir prancūzijos užsienio reikalų ministras. Buvo diskutuojama su vyriausybė vietoje. Kita vertus, be abejo, reikia laikytis Minsko susitarimų. Minsko susitarimų nesilaikoma. Viena vertus, Ukraina taip pat nepadarė reikiamų pakeitimų tekste dėl, dėl autonominio regiono įsteigimo. Reikia paremti rytų Europos šalis, šiuo atveju Ukrainą. Tačiau negalima nutilėti tokių problemų kaip šliaužinti korupcija, kuris smaugia šią šalį. Tikslas būtų pasiekti uh, pasitikėjimo vyriausybę, kad vyriausybė būtų patikima. Iš Gruzijos yra e, vienas ministras lietuvių kilmės, kitas ministras buvęs atsakingas už ekonominius rytį. E, tai, vyriausybė taip pat dirba ir Ukrainos piliečiai, bet kol kas matome tebe įsigalinčią autokratiją e, šioje šalyje. Ir mums tai nėra tinkama tendencija. Tuo tarpu kenčia žmonės dėl korumpuotų asmenų išrinkimo į valdžią. Kalbame apie atskirą regioną. Tai kaip pat, kalbant apie Kiniją ir tai, Taiwaną, reikia paremti neutralumo idėją. Būtina kurti taikos erdvę. E, Korejos grėsmės akivaizdoje man tokios erdvės kūrimas atrodo prioritetinis dalykas. Ačiū, sako pirmininkas, guva Angel vardu. Kolega Sabitė, prašau. Dėkoju. Aš galėčiau pasakyti, jog mano nuomonė šis pranešimas yra pateiktas tam tikrų būdų, iš tam tikro požiūrio taško. Uh, labiausiai susitelkta prie saugumo aspektų ir e, domimasi labiausiai ir yra šiomis temomis. Siekiama į užsienio politiką nešti kuo daugiau saugumo elementų. Tačiau juk žinome, kad karinių būdų ar vien tik saugumo politikos priemonėmis visų problemų neišspręsime. Yra socialinių problemų. Karinės misijos negali, iš, negali išrauti tų problemų šaknų. Aš manau, kad svarbu yra išsiaiškinti, kodėl pas mus plūsta pabėgėliai. E, manau, kad prevencinės priemonės būtų daug efektyvesnės. Turime užtikrinti, kad bus pasitikrinta, kokie mums yra primtini pabėgėlių srautai, kas turi teisę pas mus atvykti. Tačiau kol kas matome, kad e, kanclerė deda pastangas bendradarbiauti su Afrika, su Afrikos šalimis. Ir stengiamės ieškoti galimybių tiems žmonėms, tiems migrantams likti savo šalyje. Ir mes nekalbame tik apie sienų kontrolės priemonės, nes mūsų supratimu tai būtų e, sprendimas vieną kryptimį ir jis būtų klaidingas. Kai dėl Rusijos. Aš čia norėčiau pasakyti, jog yra kalbama apie labai sudėtingą konfliktinę situaciją. Jeigu mes pažvelgtume, e, iš ko kilo tas konfliktas e, Ukrainoje, tai matytume, kad e, ne dėl vieno kokio nors dalyko tas konfliktas iškilo. Negalima tik Rusijos baksnuoti pirštais. Viskas yra netaip paprasta. Nepakanka paskelbti šiai šaliai sankcijas, kad problemos būtų išspręstos Žinau, kad e, sankcijų nepakanka priešingai. Kai kuriais atvejais situacija dar labiau pablogėja dėl tų paskelbtų sankcijų. Kai dėl paramos atskiriams regionams, važiuoju Afrikoje, ta, e, apie tai kalbam 12 dalyje, aš manau, kad yra svarbu paremti Afrikos valstybės, kad šios siektų makroekonominio vystimosi, kad jos turėtų makroekonominio vystimosi perspektyvą. Man susidaro darė toks įspūdis, kad į mane nežiūrima rimtai dėmesio. Nekreipė net pirmininkas, jis net nematė, kad aš nustau kalbėti. Keista kalbėti kažkam, kai tavęs neklauso. Dėkoju. Na taip, aš galiu daugelį dalykų atlikti vienu metu. Sako pirmininkas. Na, o aš ne, nesu to gebantį tiek daug užduočių vienu metu atlikti, sako kalbėtoja. Ir ne, visos, ne visi siūlomi sprendimai suteikia reikiamas perspektyvas. Investuoti būtinai sveikatą, į švietimą, bendradarbiaujant su vietos patiniais, su vietos bendruomenėmis. Būtina turėti tokią prekybos politiką, kuri nebūtų nukreipta tik į vieną pusę. Čia mes nesutarėme. Mes nenorime daugiau bendradarbiavimo su NATO Nenorime, kad vis daugiau būtų reikalaujama BVP skirti gynybos reikmėms, mes atmetame tokius siūlymus. Visi projektai susiję su už, ES užsienio politikos militarizavimu yra tie dalykai, kurie mums netinka, mes juos atmetame. Tiek norėjau pasakyti šio pranešimo. Pateiksime savo pakeitimus ir balsuosime kaip mažuma. Dėkoju. Thank you very much, Chair. Um, thanks for the draft report. Uh, we believe that this is a... a... Dėkuoju už pranešimo projektą. Jisai puikios struktūros. Daug uh, kolegų jau yra pasisakę dėl įvairių aspektų ir išreiškia savo susirūpinimą. Aišku, uh, tokiame, uh, tokio pranešimo projekte galbūt neįmanoma į viską atsižvelgti. Aš norėčiau pakomentuoti tris aspektus, kurie, man nuomonė, turėtų būti detaliau e, atspindėti pranešime. Aš manau, kad e, e, bus viena iš silpnųjų pusių ir taip yra viešosios nuomonės akise, kad ta politika nėra labai veiksminga ir kad jinai nebūtinai vykdoma laiku. Aišku, daug dalykų priklauso nuo tarybos ir jeigu yra keičiamos sutartis, tai kai kurios e, valstybės narės taryboje galbūt turėtų elgtis e, atsargiau ir tuomet mūsų užsienio bendra politika būtų kitokia. Sklandesnė. Europos parlamentas taip pat turi vaidinti savo vaidmenį šioje srityje. Mes tikimės, kad e, taryba bent jau laikas nulaiko atsižvelgtų į Europos parlamento išsakomą nuomonę dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Mes e, taip pat manome, kad e, užsienio ir gynybos bendra politika bei užsienio e, ir saugumo bendra politika turi būti tokie dalykai, apie kuriuos turėtume geriau informuoti viešoje nuomonė, nes žmonės dažnai nežino, kokiu rezultatu čia yra pasiekiama. Taip pat pranešime reikėtų labiau atspindėti tarptautinės grėsmių iškylančių tarptautiniai tvarkai aspektą. Mes taip pat norėtume, kad būtų daugiau nuseklumo ES reiškiamose pozicijose dėl okupacijų ir aneksijų, todėl kad ES pasisako įvairiose kontekstuose ir įvairiose formas šitais klausimais ir mes turime savo užsienio politikos kontekste turėti vieningą nuomonę. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, jog e, kalbant e, apie jungtinių valstijų vienašališką veikimą pastaraisiais dešimtmečiais, e, tai e, nieko nebestebina, tačiau tai silpna transatlantinį bendradarbiavimą. Dėkuoju. Dabar FDD frakcijos vardu panas Kastaldo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už pranešėjo pastangas, rengiančiai pranešimą, norėčiau pateikti kai kurių komentarų. Penkta dalis. Čia turiu kai kurių abejonių dėl, dėl įtraukimo į šią dalį, ten kur kalbama apie pabėgėlius ir migrantus, kad reikėtų čia remtis soft power ir tąją jėgą. Ir švelnėja jėga. Kalbant apie aštuntą dalį, tai čia kalbama apie migracijos kanalus, čia aš manau, kad galbūt reikėtų paminėti Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos viršūnių susitikimą. Dėl devintos dalies ir dėl kai kurių bendrų, bendro pabudžio aspektų, tai aš, kaip ir kolega Nart, manau, kad reikėtų pabrėžti, kad nesilaikoma Minsko sustarimų Ukrainos konflikto kontekste ir taip pat turėtume suprasti, kad dabar tarptautinė padėtis yra labai sudėtinga, todėl reikėtų e, plėtoti dialogą su Rusija ir nesiremti vien tik tai sankcijų logiką, kadangi tos sankcijos kol kas e, sukėlė daugiau problemų, negu buvo sprendimas ir bumerangų sukėlė problemų mūsų ekonomikai. 13 dalis čia Aš manau, kad atsižvelgiant į dabartinę susidariusią padėtį būtų tikslinga taip pat atsižvelgti į Šiaurės Korejos brandolinę grėsmę ir paminėti tai. Toliau 17-19 dalis. Čia galbūt turėtume truputį e, nuosaikiau pasisakyti dėl kontrpropagandos. Mes e, juk nenorime sukelti naujų konfliktų. Aišku, kad e, dabar labai lengva tai padaryti remiantis internetu ir netikromis e, naujienomis, netikromis žiniomis. Tačiau aš manau, kad vis dėlto turime šiek tiek nusekliau formuluoti uh, savo poziciją šitais klausimais. Toliau labai trumpai dėl žvalgybinių domenų rinkimo koordinavimo. Čia yra trečioji dalis. Aš pritariu turinio požiūriu, tačiau reikėtų labiau akcentuoti vidaus koordinavimą tarp valstybių, ES valstybių narių. Nesenai vykusios terorist, vykę teroristų išpoliai kaip tik tai ir rodo, kad reikėtų tokio koordinavimo ir rodo, kad e, jo trūksta. Todėl norėčiau, kad tai būtų labiau akcentuojama pranešime ne tik tai tarp ES ir NATO, bet ir tarp ES valstybių narių koordinavimo. Dėkuoju. Dabar ECR vardu ponas Stanok. So right to... Aš o, buvau teisus, turėjau galimybę greitai peržiūrėti jūsų puikų pranešimo projektą. Dabar e, pirmoji pastrapa aš kaipgi anglakalbis e, mentality žodžio vengčiau, nes tai turi neigiamą konotaciją e, anglų kalboje ir tarsi galbūt reikėtų sakyti apie politinės minties e, krypti naują, o ne nevartoti to žodžio mentality, politinis mentalitetas. Ana Gomeš gal ir pavartos, aštuntoji pastraipa, visiškai suprantu, ką sakote ir verta galbūt pakartoti tai, bet visuomet e, kyr, kyla pavojus, kad mes pradėsime rinktis geriausius profesionalus ir raginsime juos, viliosime juos atvykti į vakarų pasaulį, o jų e, šalis e, susidurs su labai rimtomis problemas. Taip, Vienas dalykas yra kova su neteisė migracija, bet kitas dalykas, kai mes geriausius žmonės iš tų šalių išviliuojame ir atsiliuojame pas save. Vakar dėl kitos pastraipos noriu pasakyti, kad ES ambasadoriai kalbėjo apie tai savo susitikime. Iš tikrųjų yra e, labai keista, kad su Teheranu e, pasirašius brandolinio ginklo neplatimo sutartį numatyta e, atidaryti atstovybę ten, tačiau Šiaurės Korejoje mes neturime atstovybės ir žinome, kad ta šalis dabar kelia didžiausią pavojų e, balistinių raketų galimi e, išpoliai, kaip žinia, Japonija visai neseniai e, pradėjo skambinti pavojos varpais ir mes turėtume tai kalbėti. Kolega iš Vengrijos, man atrodo, kalbėjo apie tai, kad reikėtų paminėti kai kuriuos pozityviausius dalykus mūsų pasiekimų e, bendrosios užsienio ir saugumos politikos srityje. Man atrodo, Atalanta som, prie Somalio krantų buvo viena iš uh, sėkmingiausių operacijų ir iš mano uh, apygardos Londone e, dalyvavo kariai toje operacijoje. Kitas dalykas, ar nėra e, dramblio dabar e, salėje. Pirmininkė, visi apie tai galvoja, bet niekas nesako, kaip išlaikyti ateityje bendroje užsienio ir saugumo politikoje Jungtinę karalystę. Uh, Tai jūs apie tai visiškai nekalbate, bet pernai ponas Brokas užsiminė, kad galbūt reikėtų ieškoti būdų, kaip jungtinė karalystė išlaikyti tam tikruose procesus. Aišku, e, viskas e, yra darybų objektas ir gali tų darybų iš vis nebūti, jeigu, pavyzdžiui, vyks traukinio katastrofa. Ir iš tikrųjų mes e, galvojame, kad norėtume, jog e, tiek įmanoma, juk nekarvystė išliktų tiek bendroje saugumo ir gynybos politikoje, e, tiek bendroje saugumo ir užsienio politikoje, tiek gynybos politikoje. Ir galvoju, gal reikėtų pamastyti apie vakarų Europos Sąjungos atgaivinimą kaip galimybę išlaikyti juk nekarvystę Ir vis tik tai reikia pagalvoti, kaip bus ateityje su bendraja saugumo užsienio politika, kai pusantro, pusantrų metų beliko iki breksito. Trumpai noriu pasakyti, kad e, Liepos pradžioje pateikėme šį projektą, bet mes nežinome, kas atsitiks su Šiaurės Koreja. Be aišku, atitinkamai per ateinančią savaitę, atsižvelgiant tai, kas vyksta, reikėtų atnaujinti pranešimą. Uh, Šefhauseris, ponas ENF vardu. Oui, prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, mes negalim pritarti šiam pranešimui. Pradedate nuo to, jog siūlote mums atsisakyti nacionalinės perspektyvos. Norėčiau jūsų paklausti, kodėl tarptautinis bendradarbiavimas ir daugia šališkumas ir uh, atžvelgiant tai, ką jis atnešė taikai, kuo čia viskas taip puiku, jeigu karų Irake nebūtų pasipriešinus Junktinė karalystė, Vokietija ir Rusija, kaip viskas būtų susiklosti, kaip viska, viskas iš nacionalinės perspektyvos visai kitaip pasirodė. Jūs prašote mūsų suverenos sąjungos. Juk nu, norėčiau pasakyti, kad sąjungos sudaro suverenius valstybės ir Štai dabar yra išradinėjimos naujos sutartys, kad, tik sove, kad tos suverenų valstybės turėtų mažiau. E, aš manau, kad e, nereikia prašyti naujų galių ES, nes ES galia susidaro iš valstybių narių galių. Penktas punktas. E, ši, ši, šios prievolės irgi susidaro iš prievolių, kurios numatytos valstybėms narėms. Dėl Sirijos ir Libijos jūs taip pat tarėte žodį pritariu, kad šios ir tie nauja prancūzijos politika yra realistiškesnė, labiau kompetentinga, labiau atitinka mūsų istoriją, poreikius ir aš tikiu, kad jie jau prisidėjo ir dar prisidės įtvirtinant taikos procesą šiuose dviejose šalyse. Devintas punktas. Jūs kalbate apie sankcijas Rusijai, kalbate apie situaciją Ukrainoje. Um, Kol kas tos sankcijos nautikiausios yra JAV, nes mes mažiname savo prekybos santykius su Rusija, o tuo tarpu savo prekybos santykius Rusija labiau plėtoja JAV tuo tarpu. Tad laikykimės realistinio požiūrio šias sankcijas. Jų nenori jokia iš mūsų šalių. Dėl Ukrainos jūs žinote, kad Minsko susitarimai yra gerai subalansuoti. Dar šiandien E, tie sustarimai atitinka Prancūzijos nuostatas. Iniciatyvų tam tikrų ėmėsi prezidentas uh, Macron. Na, jis vėlgi kalbėjo apie subalansuotumą tos politikos iš vienos ir kitos pusės. Ukraina taip pat yra nemažai atsakinga už tai, kad Minskų sustarimų nesilaikoma. Ne tik rusai už tai atsakingi. Jūs taip pat norite partnerystės su Afrikos valstybėmis. Aš taip pat. Tik aš norėčiau, kad būtų uh, labiau grįžtama prie Lomės susitarimų, preferencinių susitarimų ir ne tiek prie kotonų e, susitarimų, labiau akcentuojami laisvos prekybos elementai. Keturioliktas dalykas, jūs kalbate apie Europos komisiją ir jos vaidmenį. O mes labiau norėtume, kad ta vyriausybinių požiūrių būtų sprendžiami šie klausimai. Ir čia aš apie tai kalbu dėl to, kad noriu daugiau efektyvumo, o ne dėl to, kad tik esu prieš Europos Sąjungą nusiteikęs. 23 punktas - bendradarbiavimas su NATO. Bet jūs šiek tiek pasiekėte pusiausvėros pasakydamas, kad reikia nuo savųjų išteklių. Jeigu žmonės pritarė Europos gynybos sistemos kūrimui, jie pirmiausia pasisako už europinę nepriklausomą gynybą. Tad reikia sugeb... užtikrinti tą gebėjimą būti nepriklausomiems, nes NATO galbūt ne visada bus patikimas partneris. Tad būtent reikia pabrėžti tą nepriklausomumo aspektą ir kai aš kalbu apie Europą, aš kalbu apie ES visas valstybės. Būtina, kad jos e, galėtų nešti savo indėlį į saugumo užtikrinimą jos galėtų mokėti daugiau negu 2 procentus BVP gynybos reikmėms. Generolo Degolio laikais buvo skiriama apie 4 BVP procentus. Manau, kad dabartiniam kontekste tas finansavimas taip pat galėtų būti padidintas. Ačiū. Merci, monsieur. Dėkuoju. Dabar antras etapas. Visų frakcijų atstovai galėjo pasisakyti. Šeši, septyni kolegos dar nori kalbėti, net aštuoni. Perskaito pavardės. Tiek norinčių pasisakyti, ar dar kas nors nori, ką nors. Na, įsirašyti, ne, ponas Silafranka. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, nes parengėte puikų projektą. Priešingai tam, ką sakė kai kurios kolegos, aš manau, kad akcentas saugumui yra būtent teisingas, nes mes šiandieną to, iš mūsų to tikisi piliečiai. Ir taip pat reikia pasakyti, kad šiandieną išorės ir saugumo ES politika būtent ir turėtų uh, apibriežti bendrą strategiją. Ta jūs pripažįstate savo pranešime. Jūs kalbate apie saugumą, gynybą, uh, prekybą, vystimasi ir reikia uh, galvoti apie tuos visus dalykus ir reikia galvoti apie iššūkius, kurie mūsų laukia. Aš noriu pasakyti pirmintė, kad vis į pirmąjį tvarkaraštį negali būti visi tie dalykai būti įtraukti ir jūs Liepos mėnesį e, išplatinote e, pranešimą, bet prie, tada dar nebuvo komisijos e, ataskaitos ir aš norėčiau pirmininkė pateikti galbūt tam tikrų pasiūlymų. Aš negalėjau labai įsigirinti jūsų pranešimą, nežinau ar viskas pakliuvo, bet. E, E, kaip e, mes turime galvoti apie tai, ką reiškia nauja JAV administracija mums, e, ką reiškia kaip tai atsiliepia mūsų tar, e, santykiams tarpusėms. Taip pat protekcionizmo politika. Ir man atrodo, kad e, mes turime prisiminti, kad JAV yra mūsų pagrindinis ekonominis socialinis partneris ir reikėtų daugiau dėmesio skirti šiame pranešmėje. Kai kas iš kolegų kalbėjo apie Šiaurės Korejos branduolinės grėsmės Ir, kaip jūs sakėte, rengiant pranešimą nebuvo galima numatyti, ka, kas įvyks ir dabar reikėtų pagalvoti, kaip įtraukti tuos naujausius aspektus. Ir iš tikrųjų labai greitai perskaičiau pranešimą ir nemačiau, kad būtų paminėta nors kartą Latino Amerika. Tai yra šalių grupė, kurios sudaro e, trešdalį jungtinių tautų atstovių ir prisideda prie pasaulio BVP labai svariai. Latino Amerikos trys šalis priklauso didžiam 20-ukui ir e, vyks e, greitai ES SELAK aukščiausio lygio sutikimas ir manau, kad reikėtų pranešime paminėti Latino Amerikos šalis ar Merkosur šalis, e, minint problemas pasaulinės svarbos. Uh, Ir, kaip sakiau, jūs šiaip labai e, pozityviai, gerai e, spre, minite problemas, bet manau, kad reikėtų paminėti tas šalis ir e, panašiai galvoja ir kai kurie kiti kolegos, konkrečiai ponas Prėda, mūsų, mūsų frakcijos atstovas. Dėkoju. Pone Gomeš. Dėkoju, pirmininkė, labai ačiū Jums už puikų pagrindą dirbti darbui mūsų, tačiau norėčiau pateikti keletą pasiūlymų ir tikiuosi, kad galėsiu perteikti tuos pasiūlymus konkrečiau pakeitimais. Manau, kad negalime ir toliau apsimesti, kad mūsų santykiai su JAV yra tokie kaip ir anksčiau. Tikrai nėra taip ir nebus, kol ponas Trumpas bus JAV prezidentas. Mes negalime taip kalbėti, nes tai, e, kas vyksta, turi labai rimto poveikio, didelį poveikį ne tik tai mūsų santykiams, bet ir globalių mastu. Galvant apie mūsų e, įsivaizduojamą anksčiau vaidmenį vakarų valstybių ir galvodavome dažnai, kad mūsų pozicijas ir JAV pozicija e, bus tokia pat. Ir man atrodo, kad reikia paminėti šį faktą pranešime. Mes negalime patvirtinti pranešimo. Apsimesdami, kad tarptautinė į tarptautinius santykius įsimetė labai rimtas vėžys. Tai yra Palestinos okupacija. Mano e, nuomonė dėl Libijos sutarėme. E, Libijos krizės sprendimas yra būtina sąlyga, norint užtikrinti stabilumą viduržėmio jūros regione. Tačiau man atrodo, kad taip pat svarbu kalbėti apie tai, kad mūsų tiks, kokie yra mūsų tikslai e, kovojant su migracija nelegalia ir kova su, kovant su priekyba žmonėmis ne, te, tai neduos rezultatų, jeigu mes Libijai mokėsime už tai, kad žmonės būtų laikomi tose specialiuose stovyklose. Ir galvokime apie tai, kas valdo Libiją ir neturėtume kvailinti, apgaudinėti savęs Manau, kad mūsų vyriausybės labai neteisingos politikos laikosi šioje srityje dėl Rusijos. Aš sutinku su tuo, ką jūs e, parašėte projekte, bet manau taip pat reikėtų paminėti ir Gruziją, kurios dalį okupuoja toliau Rusija. Dėl e, pagrindinių grėsmių saugumų jūs e, kalbate apie Afriką ir kalbate apie tai, kad reikia pašalinti terorizmo grėsmę, bet taip pat, mano nuomonė, reikia minėti tai, kad daugelis problemų susijusios su tuo, kad trūksta demokratinės valdysenos ir tai leidžia teroristams verbuoti e, lengvai žmonės. Aš visiškai sutinku su tuo, kai jūs, kai jūs sakote, kad reikia uh, E, kalbėti apie Šiaurės Koreją, atsižvelgiant į naujausias grėsmės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad iš tiesų matome daug provokacijų iš Korejos liaudės demokratinės Respublikos pusės, bet e, tai, kas sako dabar ją ja, prezidentas, vargu ar yra teisinga. Ar Reikia siekti, kad brandolinės rytyje nebūtų padaryta neteisingų žingsnių, nes tokiu kitaip žmonė gali susidurti su baisiu pavojumi. Dėl saugumo ir gynybos aš manau, kad taip iš tikrųjų pajėgumai šioje srityje ES turi būti stiprinami. Ir šiame kontekste mm, aš noriu grįžti prie to, ką sakiau apie JAV. Aš nenoriu, kad mes atsisakytume nuorodos į NATO, bet taip pat turėtume uh, akcentuoti tai, kad reikia investuoti į Europos strateginę autonomiją. Ačiū. Dėkuoju, Anai Gomeš. E, Tomas Prait, Aldė atstovas. Ačiū, noriu išsakyti savo nuomonę. E, Van Baren, kolega e, iš Aldės manęs prašė šešėlis priešėjas išsakyti jo nuomonę. E, Projektas pranešimo yra geras, e, pradžia yra stipri, aiškiai, devintoji pastraipa. Joje kalbam apie Rusiją ir tikrai gera, subalansuota pastraipa. Tai surašyta gerai, nepamirškime, kad Rusija yra agresorė ir pritariu Anai Gomeš, Gruziją reikėtų šiame kontekste taip pat paminėti. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad selektyviai galime rinktis bendravimą su ta šalimi ir tą reikėtų akcentuoti pranešime dėl saugumo klausimų. ES NATO bendradarbiavimas jis e, vyksta gerai ir e, papildomi elementai labai svarbus užtikrinančios santykius ir dar svarbu būtų paminėti Europos gynybos sąjungą. Ir apie apie, reikėtų kalbėti ir apie tai, kas planuojama ateičiai. Mes taip pat suprantame, kad Liepos pradžioje buvo parengtas pranešimas, dabar jau e, rūpiučio pabaiga ir sutinkame su tuo, kad Šiaurės Koreja reikėtų aiškiau išskirti šiame dokumente. Ačiū. Mr. Buchner. Kolega Buchner, prašau. Dėkoju. Ačiū už parengtą pranešimą. Iš tikrųjų stebina tai, kad į pusę puslapio sugebėjote sutalpinti viso pasaulio problemas. Dokumentas yra puikiai surašytas, tad tenka jūs tik pasveikinti. Manau, kad reikėtų vis tik šį beitą patikslinti. Europos Sąjunga E, žvelgia į susikloščiusią situaciją ir dabar į Libijos e, vandenis arba reikia siūsti karo laivus arba ne. Tai yra ta zona, kur e, asmenys e, bandė įveikti karinę zoną, patiria kankinimus. Nežinia, ar Europos Sąjungoje pavyks išspręsti šią problemą. Na, sunku sureguliuoti viską, kadangi visos tos priemonės įgyvendinamos pasitelkus mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Aš manau, kad apie tai reikia kalbėti. Aš manau, kad neišeina pateisinti visko, kas ten vyksta, bet reikia tai bent jau paminėti. Ačiū ponui Buchner. Dėkoju. Labai trumpai sako ponas Milan Mun. Aš manau, kad reikia paminėti vieną priemonę, apie kurią teikia paminėti. E, čia kalbam apie terorizmo aspektą. Tas aspektas yra dar tebe aktualus Europos Sąjungai. Barcelonoje tai matėme. Praėjo porą savaičių nuo to. Europos Sąjungos piliečiai nori, kad Europos Sąjunga uh, imtųsi priemonių, kad kasdienis gyvenimas taptų saugesnis ir kad būtų kovojama su to terorizmo rykšte. Tad galiu tik pasidžiaugti tuo, kad jūs tinkamai pranešime pabrėžėte būtinybę kovoti su terorizmu. Pranešimas yra geras, nes prašoma ieškoti perspektyvos e, pasikeitimo, mentaliteto pasikeitimo, kaip minėjo kai kurie kolegos. Yra norima, jog ES požiūris būtų labiau įvertinamas, o ne tik atsižvelgiama į nacionalinę logiką. Ir galiausiai lojumo aspektas, nes kartais randamas konsensusas ir pritrūksta lojalumo tam konsensusui įgyvendinti. ES valstybės, ES atžvilgių turėtų elgtis daug lojaliau. Na, nesileisiu detalės, pritariu bendrai pranešimo linijai Apie Afriką ir Aziją, kalbant mano požiūriu, šio bei to trūksta, ypač kalbant apie Afriką. Tai yra svarbus žemynas. Šiame tekste trūksta be kita ko paminėti šalia šių dviejų regionų dar ir Latinų Ameriką, nes tai yra didžiulis svarbus žemynas. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar socialdemokratų frakcijos kolegoms suteiksime žodį. Prašau. Thank you very much. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Freud. Aš nenorėčiau komentuoti atskirų pranešimo elementų. Puiku, kad tapę Europos parlamento nariais pagaliau dabar sugebėjome išdėstyti nuostatą susijusią su būtinybė ir siekiu turėti bendrą ES saugumo ir gynybos politiką. Aš vakar kitoje darbo grupėje tą minėjau, aš esu ilgametis žurnalistas ir ilgą laiką domėjausi tuo, kaip rasti tiesą įvairiais klausimais. Ir aš kaip parlamento narys nenorėčiau čia vėl prie to grįžti. Išklausiau kolegą Šabhauerį, kuris skundžiasi dėl to, kad Rusijai ES pritaikė sankcijas. Na, aš manau, kad tam buvo priežastis. Jis pamiršta, kad 2014 metais Rusija aneksavo Krymo pusęsalį ir kad slaptai ar neslaptai vykdė karą rytų Ukrainoje. Tad prie, sankcijoms buvo priežastis. Paskui buvo pradėta skūsti, sakant, kad e, iš mm, ES taikomų sankcijų pelnosi JAV. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai yra netiesa. Pakanka pasižiūrėti į, Europ... į JAV kongreso protokolus. Jūs galite pamatyti, kad 2014 metais 10 milijardų dolerių eksporto siekia skaičiai 30 e, milijardų siekia importas iš Rusijos. Taigi nuo 10 iki 23 milijardų. O dabar 2016 metai. Jau turime skaičius 5 milijardai ir 14 milijardų atitinkamai siekia tie skaičiai. Importas 14 milijonų, eksportas 5 milijardus. Mm. Ir prieš trejus metus uh, visi procesai prasidėjo, tada aš kolegą norėčiau paraginti laikytis tiesos sakymų, o ne tiesiog teikti paaiškinimus, kurie neturi jokio realaus pagrindo. Dėkoju. Ačiū. Well, no. Is that possible? I thought, no, we'll stick to the list. Mr. Stettina. Kolega Štetina, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Norėčiau paminėti devintą ir dešimtą dalis. Ten kalbama apie Rusijos federaciją, kalbama apie Minską. O aš norėčiau paminėti patirtį, kurią esame sukaupę konfliktų sprendimo srityje. Dažnai e, klausimas interesuotų pusių, ar, tai Minsko susi, ar Minsko susitarimams egzistuoja koks nors planas B, ar yra kokia kita alternatyva jiems susitarimams. Mes žinome, kad tas karas e, tęsiasi trejus metus, dešimtis tūkstančių žmonių prarado gyvybės, tačiau niekas nežino, kaip šį karą užbaigti. Tada atrodo, jog šie Minsko susitarimai neveikia ir jų dėka neįmanoma rasti sprendimų, ar ieškoma jų kaip nors kitaip. Pagal mano turimą patirtį, tai, kas vyksta Ukrainoje, rodo, kad situacija taip paprastai neišspręsi. Galbūt būtų galima ginkluotų būdų tą problemą išspręsti, kad karas pagaliau baigtųsi. keturių šimtų kilometrų siena yra tarp Rusijos ir Ukrainos. Jeigu ta siena būtų uždaryta, manau, kad labai greit pasibaigtų tas karas. Ir reikėtų šiame prašyme bent jau iškelti klausimą, ką darysime tuo atveju, jeigu Minsko susitarimai žlugs, jeigu jie nepavyks. Baksnuoti pirštų Rusijos federacija yra beprasmiška. Galbūt reikėtų šiek tiek labiau pabrėžti sankcijų būtinybę, nes priešingų atveju Minsko susitarimai taip sakant, mirs savo mirtim, taip ir neįgyvendinti. Ukrainos prezidentas nekarta yra sakęs, kad situacija yra būtent tokia. Jis apie tai kalbėjo tuomet, kai buvo minima Ukrainos nepriklausomybė. Galbūt reikėtų, pavyzdžiui, ginkluotą pagalbą suteikti nes ta siena tarp Rusijos ir Ukrainos turėtų būti uždaryta. Europos parlamentas galbūt galėtų šį sprendimą pasiūlyti, kadangi šiame pranešime, ponė pirmininkė, taip pat ko gero turėtų būti kalbama apie galimybę ieškoti alternatyvų Minsko susitarimams, nes kol kas e, Minsko susitarimai dėja neveikia. Ačiū. Thank you, Mr. Štetina, and the finals. Dėkoju, ponė Štetina. Kolega Predara, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš tikrųjų prašiau žodžių, išklausęs pono Šabhauserio, kuris štai dabar e, kalba telefonu labai sėkmingai posėdžių metu, turbūt su žmonėmis bendrauja, su liaudimi. Norėčiau pasakyti visiems, kad EPP frakcija remia jūsų išdėstytą viziją šiame pranešime. Mūsų kolega iš nacionalinio fronto turėjo kiek kitokią nuomonę. Aš noriu pasinaudoti progą, norėdamas kolegai padėti. Norėčiau paminėti tą faktą, kad pono Šamhauserio retorika keičiasi, nes visai neseniai uh, ginčiojo ES kaip tokia apskritai. Ir sakydavo, kad jis yra iš liaudies ir kad liaudies balso jis klausosi ir liaudies balso atstovauja. Jis turi tokią dovaną neįkainojamą ir sakė kalbėjęs prancūzijos liaudės vardu. Jis jau nebekalba e, apie liaudį kaip tokį, kalba apie atskirų šalių liaudis. Arba kalba apie ES liaudį, jos žmonės. Jis sako, kad atsirado bendrų sąlygos taškų tarptų žmonių ir sako, kad visų tikslas yra sugriauti Europos Sąjungą. Bent jau iki šiol e, jis e, sakė, kad tai yra jo tikslas. Man visos tos kalbos atrodo labai prieštaraujančios vienos kitoms. Norėčiau padėti ponui Šaphauseriui Um, padėti diskutuoti apie užsienio politiką ir jos prioritetus, kad jis taip labai nesipainiotų. Ačiū. Okay, you, times... Į poną Šafhauser buvo kreiptasi keletą kartų. Jūs turite minutę laiko, kolega, atsakyti. Man neprireiks daugiau laiko negu minutė, sako potas Šafhauser. Pirmiausia, noriu padėkoti savo bičiuliui, turbūt galiu taip sakyti, ponui Priedai Mes nesame antieuropiečiai. Mes pasisakome už valstybių ir tautų bendradarbiavimą Europoje. Tad manau, kad reikia atsisakyti tos idėjos, kad nacionalinis frontas be kita ko yra nusiteikęs antieuropietiškai. Tai nėra tiesa. Pone Liopen prezidento kam, rinkimų kampanijos metu sakė, kad jie yra prieš ES dabartinės institucijas, bet ji nėra prieš ES. Ji minėjo tik tai, kad neveikia ES institucijos. Pirma. Tai yra pirma, o antra, aš norėčiau, kad būtų parodyti skaičiai. Aš jums pateiksiu tos skaičius tiesiogiai, su, dėl, skaičius dėl prekybos tarp JAV ir Rusijos. E, ir tarp ES ir Rusijos. Aš tos skaičius mačiau. Jeigu man bus įrodyta, kad tie skaičiai yra neteisingi, aš tiesiog paprašysiu, kad jie būtų patikslinti ir kad būtų galima jums juos pateikti. Ačiū. Thank you, colleagues. Um, dėkuoju kolegoms. Aš e, klausiausi labai atidžiai jūsų komentarų. Dėkuoju visiems už teigiamus komentarus. Aš juos perduosiu savo patarėjams, kurie rengia šį, padeda rengti šį pranešimą. Jie beveik visi yra, kaip kolegos žino, lenkai. Taip pat dėkuoju ir už kritinės pastabas. Jas aš uh, išnagrinėsiu pats ir aš manau, kad mes galime parengti gana platų spektrą pakeitimų šiam pranešimui. Ir vienas pastebėjimas iš mano pusės yra, ta pač, e, yra taip pat e, lygiai gretus pranešimas e, dėl saugumo ir gynybos politikos ir aš neminėjau E, šio konteksto specifinių aspektų, kad e, tie dalykai nepersikirstų. Dėkuoju dar kartą už jūsų dalyvavimą diskusijoje, laukčiau jūsų pakeitimų. Galutinė data yra e, e, 12 rugsėjo diena, 12 valanda, 19 e, spalio bus nagrinėjama komitete 6 lapkričio bus balsuojama, o plenarime posėdėje bus balsuojama prieš pat kalėdas e, gruodžio mėnesį. Dabar periname prie 14 darbo tvarkės punkto. Mes sutaupėme 10 minučių. Ar galime pradėti 14 darbo tvarkės punktą? Tai yra informacinis pranešimas apie FED komiteto komandiruotę į Maroką. Ši komandiruotė įvyko Liepos 17-19 dienomis, kadangi aš nedalyvavau toje komandiruotėje, aš iš karto perduosiu žodį ponui Vistesin, vicepirmininkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pabandysiu apibendrinti mūsų įspūdžius iš šitos komandiruotės. Tai buvo e, pir, pirma komandiruotė į Maroką šios kadencijos metu. Aš e, norėčiau padėkoti kolegams, kurie dalyvavo šitoje komandiruotėje. Mūsų delegacija, manau, buvo puikiai sudaryta, turėjome turiningų sustikimų su Maroko atstovais. Taip pat norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečio nariams ir e, lyčių lygybės komiteto nariams. Mes susitikome su premjeru, užsienio reikalų ministru, žmogaus teisų ministru, su teisingumo viceministru. Taip pat susitikome su e, Maroko parlamento vienu iš rūmų e, pirmininku. Mes taip pat pakvietėme užsienio reikalų ministrą rudenį atvykti į Europos parlamentą, pasikeisti nuomonėmis su AFET komitetu ir e, po to e, dar vyko kontaktai šitais klausimais, ministras praktiškai sutiko atvykti ir dabar tam vizitui yra rengiamasi. Vandruotės e, metu taip pat e, buvo kai kurių pakeitimų mūsų atstovybėje Marokė atstovybės vadovo pavaduotojas e, turėjo kaip tik tuo metu grįžti atgal. Ir kadangi mums informacija suteikė. Ne, Dabar kalbant apie pagrindinius aspektus, kuriuos mes e, aptarėme, Marokas e, yra viena iš valstybių, su e, kuriomis mes įgyvendiname gan intensyvę darbo tvarkę, turime intensyvius santykius. Prekyba buvo vienas iš aptartų klausimų. Kalbėjome taip pat ir apie žmogaus teisės. Taip pat e, turėjome labai atvirą diskusiją dėl e, žmogaus teisų ir migracijos, kovos su terorizmu. Ištamei aptarėme kovos su terorizmu aspektą. Ir tuo būdu visais lygmenimis mūsų susitikimai buvo turiningi ir apskritai pasakyčiau, kad mūsų komandiruotė buvo sėkminga tiek parlamentinių, tiek vyriausybės lygmenių. Mūsų kontaktai su Maroko institucijomis yra e, veiksmingi ir kadangi, kaip sakiau, e, turbūt šiais metais mes dar išklausysime Maroko užsienio reikalų ministrą FED komitete. E, dėkuoju kolegoms už gerą bendradarbiavimo dvasę ir jų indėlį. Ir baigdamas gal pridursiu, jog pabaigoje Kasablankoje mes dar aptarėme įvairius e, prekybos Europos valstybėmis e, aspektus. ir apie Europos ir Maroko bendradarbiavimą šioje srityje ir tai buvo toks puikus galutinis mūsų komandiruotės akordas. Dėkuoju Čia pirmininkui Vistisen. Jūs e, paminėjote, kad e, ponas Burita užsienio reikalų ministras pakvestas e, aplankyti parlamente AFET posėdėje vasario arba lapkričio mėnesiais. Dabar žodis būtų kitiems šios komandiruotės dalyviams, visų pirma, turbūt Ajalai Sender. Dėkoju, panė pirmininkė. Noriu padėkoti komitetui kuris sudarė galimybės, kad Magrebo delegacijos e, e, vadovas galėtų dalyvauti mūsų misijoje. Ir tai be abejo prisidėjo prie to nemažo nuveikto Europos parlamento darbų. Pritariu viskam, ką sakė ponas Vistisen. Jis kalbėjo apie vizito puikų klostimąsi apie sklandų delegacijos darbą. Mes iš tikrųjų dirbome konstruktyvoje, aukšto lygio susirinkimai būtent įvyko gera dvasia, buvo iškelta daug klausimų, jie aptarti. Ministras atsižvelgia mūsų išreikštus pageidavimus ir jeigu leistumėte jis. Ir jums leidus norėčiau paminėti, kad jis turėjo galimybę dalyvauti posėdėje susitikime su ministru. Kalbėjome apie teismų sistemos reformą. Tai yra vienas iš stambesnių reformų projektų dėgiamų Maroke. Tai turėtų padėti įdėkti struktūrinius pagerinimus. Ir paskui buvo keliami ir kritiškesni aspektai. vyko protestai, manifestacijos dėl neligybės, regioninės neligybės, su ministrais kalbėjome apie šios klausimus ir galiausiai kalbėjome apie sustarimą su Maroku. Po to, kai buvo pritimta e, teisingumo teismo nutartis. Matėme, kad užsienio prekybos generalinis direktoratas dirba aktyviai ir kad viskas klostosi palankę linkme. Kai atvyks užsienio reikalų ministras, panas Brita, reikės jam užduoti klausimus dėl to, kokį vaidmenį ketina vaidinti Marokas, pavyzdžiui, Libijos krizės akivaizdoje. Na ir Dėl biudžeto kontrolės norėčiau paminėtų, paminėti vieną aspektą. Reikėtų galbūt grįžti prie to klausimo. Aš manau, kad bendradarbiavimas turėtų būti tas sritis, kur skaidrumas yra užtikrinamas visapusis. Biudžeto srityje ypatingai. Ir turbūt nereikia aiškinti, kad kol kas ES įnašų matomumas nėra labai tinkamai užtikrinamas, situacija turėtų keistis. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Gavome informaciją susijusią su šiuo vizitu. Mums buvo pranešta, kad mūsų ambasadoriai dar negavo Marokė oficialios akreditacijos. Ir dėl to tas keitimasis nuomonėmis greičiausiai neįvyks, galbūt jau kas nors tai ir žino. Su Venezuela ir su Maroku kol kas diskusijos negalės vykti, bet mes e, dėl Rusijos turime kiek kitokią situaciją. Pone Prieda, jūs taip pat buvote delegacijos narys. Dėkoju, ponė pirmininkė, savo ponas Prieda. Pirmiausia, norėčiau padėkoti marokiečiams už šiltą prieimimą. Šiemet aš buvau patyręs, na, tokių ribinių patirčių susijusių su mūsų misijų priimimu kai kuriuose šalyse. Na, o Marokė buvo priimti tikrai šiltai, draugiškai, su mumis diskutavo labai aiš, aukšto lygio atstovai, teisingumo ministras, užsienio reikalų ministras, vidaus reikalų ministras, ministras pirmininkas e, ir kiti aukšto lygio asmenys, kurie nori diskutuoti su mumis. Pavyzdžiui, e, teisingumo ministras daugiau negu pusantros valandos mums skyrė. Ir čia norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą per šios pastarosius metus užsienio reikalų komiteto misija vyko į Marotą. Mes vykome į Magrebą, keliauja politinės frakcijos Ir mes visi turime bičiulių Marokę, bet šiuo kartu vykome kaip užsienio reikalų komitetas. Ir buvome tikrai puikiai priimti. Tris išvadas po vizito norėčiau pateikti. Ateidžiai išklausiau, ką sakė um, su mumis diskutavę asmenys. Pirmoji išvada būtų tokia. Jis susijusi su migracijos klausimu. Savo diskusijose su mūsų diskusijų partneriais. Mes šį klausimą kėlėme. Buvo susiekimas be kita ko su migracijos e, institucijos atstovais. Turime suprasti, kad Marokas nebėra ta šalis, kuri siunčia migrantus. Tai nebėra migrantams uh, zoną, kurie jie nori kuo greičiau kirsti. Priešingai, mag, dabar pa, pa, priima migrantus Marokas, yra priimančioji valstybė. Tunise, Alžyre situacija panaši. To šalis šiandien mato, kad, jos, kad jų situacija pasikeitė, kad jos dabar yra migrantus priimančios valstybės nes e, iš užsakarės keliaujantis migrantai dažnai apsistoja būtent tose šalyse. Tad reikės e, peržiūrėti mūsų migracijos politikas ir veiksmus. Antra išvada - tai yra politinis islamizmas. Tai yra tas klausimas, apie kurį daug buvo kalbama, ypač po arabų pavasario. Buvo keliamas klausimas, ką daryti su politiniu islamizmu. E, Marokė svarbiausia valdžios antipartija yra ta, kuri tokia nėra. Reikia pasakyti, kad Maroko kelias toks, kokį mes įmatom pastarojų metų, yra pažaboti tą islamizmą, kad būtų galima PŽD, tai, teisingumų vystymosi partijai užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis partijomis. Turime vyriausybę, kurią sudaro septynės, septynios skirtingos politinės partijos. Tai be abejo yra susijęs su tam tikrom problemom. Ir aišku, apie moterų teisės sunku diskutuoti su ministru islamistu, nes jis laikosi skirtingo požiūrio negu kiti. Tačiau Politinis nuosaikumas Marokė yra vienas iš tų bruožų, kurių nematyt daugelį kitų šalių. Pavyzdžiui, toks režimas kaip e, Libija ar, ar kiti režimai, kurie sakosi esą grinai islamistiniai, tokių lankščių nuostatų savo netaiko. Na kol kas Marokė tai užtikrinama pusiausvyra, bendradarbiauja tie, kurie save laiko politiais islamistais ir tarp kitų partijų, kurie kaip ir mes labiau kelia e, tradicinius ideologinius klausimus. Trečia išvada dėl terorizmo. Mes e, susitikome su vidaus reikalų ministru, posėdis buvo labai įdomus, jis mums kalbėjo apie labai svarbų dalyką kiekviena Europos valstybei Tai yra grįžimas į šalį tų islamistų, kurie Sirijoje ir Irake kariavo gindami kalifatą. Marokė kol kas irgi buvo užregistruota gal 1600 tokių sugrįžusiųjų. 400 iš jų yra vaikai. Ketvirtis visų grįžusių yra vaikai. Mums buvo pateikta kai kurios detalesnės informacijos, bandoma tos žmonės deradikalizuoti. Ir labai rimtai žiūrima į šios problemos suvaldymą, į grįžusių džihadistų klausimų sprendimą. Tai štai, tokios būtų trys išvados, kurias padariau po šio vizito, nes tikrai puikiai bendradarbiavome su įvairių frakcijų kolegomis vizito metu. Ačiū ponui Vistisen už tai, kad taip šauniai vadovavo mūsų delegacijai. Dėkoju. Thank you, Christian Preda. And now we come to Mr. Panzeri. Ačiū, dabar ponas Panzeri. Non ho, grazie Presidente, non ho molto da aggiungere. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nekažiką ir begaliu pridėti prie to, kas buvo pasakyta. Tik tai no, noriu politinio pobūdžio komentarą pateikti. Absoliučiai akivaizdu, kad Šiaurės Afrikos uh, panoramoje, kontekste, Marokas yra, sakykime, normali, kabutėse, valstybė. Maroko padėtis labai skiriasi nuo, nuo Libijos padėties, taip pat nuo e, Tuniso sunkumų ar, ar paslėptų Alžyro problemų. Todėl e, turime atitinkamai vertinti tą padėtį tačiau tai neturėtų būti pretekstas e, ir, ir, ir žalios šviesos, taip sakant, davimas Maroko institucijoms, todėl kad teisingumo sektoriaus e, reforma yra labai jautri tema ir taip pat regionalizavimo politika bei, bei, bei kitos e, reformos turi būti skatinamos. Ta, e, vietinių institucijų reforma, regionalizavimo reforma. E, su ją beje gerai susipažinęs kolega Preda. Taip pat e, vakarų Saharos problemų sprendimas, bent jau laikinas sprendimas gali taip pat užtikrinti tam tikrą taikos laikotarpį. Ir e, aišku, Maroko visuomenė Maroko šiaurėje visų pirma yra tam, tik, tam tikrų tam, tam tikrų paslėptų problemų. Uh, Ir mes to negalime nematyti. Taip pat e, turime suprasti visuomenės lūkesčius, Maroko piliečių lūkesčius. Norėčiau pabrėžti, kad e, Maroko politikai yra labai konservatyvūs. Valdančioji klasė yra labai konservatyvi. Yra, aišku, ir Maroko karal, karalius ir jisai stengiasi kiek įmanoma spręsti iškilusias problemas. Aš manau, kad um, Afeto delegacijos komandiruotė buvo labai turininga ir, ir, ir um, vykusi, bet turime vis dėlto matyti ir tas problemas, ir sunkumus, ir siekti, kad reformas būtų įgyvendinamas. Dėkuoju, ponai Panzerį, ponė Lalond, Alde frakcija. Merci, Monsieur le Président. Moi, je... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pritariu visam tam, kas buvo pasakyta. Vis, viskam, kas buvo pasakyta. Šita komandiruotė buvo labai e, turininga ir puikiai pavyko. Aš pritariu tam, ką sakė ponas e, Preda. Norėčiau tik tai kai ką pridurti dėl islamizavimo. Aš suprantu, kad e, Marokas sprendžia islamizmo problemas. Aš e, nebuvau Marokėje kokiu 15 metų gal, nebuvau buvus apie 15 metų dabar ir e, kuomet nuvykau į šią komandiruotę, pokyčiai tikrai yra labai dideli. Ir aš tai taip pat e, sužinojau ir iš nevyriausybinio organizacijų, kuris gina moterų teisės. Nes moteris susiduria su labai didelėmis problemomis. Taip pat e, susitikome su žmogaus teisų e, ministru. Jisai yra tokios partijos narys, kur yra artima musulmonų brolyjei, broliams. Ir kuomet mes jo paklausėme dėl ankstyvo amžiaus vedybų Marokė, tai jisai mums paaiškino, kad būna tam tikrų išimčių ir aišku, tos išimtis atsiranda tuomet, kai, kai yra tam tikrų aspektų, detalių, kurios, kurios daro tai įmanoma. Bet tai rimtos problemos, mes turime būti labai budrus. Maroko vyriausybė, aišku, deda labai daug pastangų, kad būtų sprendžiamas tos e, problemas, bet mane nustebino valstybės islamizavimas ir e, moterų skaičius, kurios e, nešioja burkas, jų skaičius labai padidėjo. musulmoniškas karas, kurios yra užsidengusios veidus. Aš manau, kad mes turime būti labai budrus dėl šitų aspektų ir, kaip sakė ponas Preda, turime labai atsargiai žiūrėti visus tos jaunus kovotojus, kurie grįžta iš, iš Maroko. Ir taip pat turime akcentuoti moterų teisės, nes moterų padėtis yra iš tikrųjų rimta, probleminė. Ir ne tik tai Marokė. Kolegos, ponė Šuica, Parnio, ponas Nartas, Zoliu ir Buchneris. Penki kolegos dar noriu pasakyti, atrodo nieko nepraleidau. Prašau kalbėti nelgiau kaip tris minutės. Toliau pasisakys ponas Solė. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, misija buvo įdomi. E, Darbo tvarkė mūsų buvo įtempta. Pritariu daugam iš to, ką pasakė kolegos. Norėjau tik tai porą dalykų paminėti nuo savęs. Mes nuvykome į Maroką tuo metu, kai šalis išgyveno svarbų momentą. Matome, kad tęsiasi krizė ir Magrebo regione ši šalis nori įsitvirtinti, suvaidinti tam tikrą vaidmenį, taip pat pietinėje mūsų kaiminystėje. Ir e, nuvykome į šalį, kuri sunkiai geba įgyvendinti politinės institucinės reformas, kurios leistų jai žengti ryštingiau link demokratėjimo. Bet norėčiau išsakyti pakalbėti apie įspūdį, kuris man susidarė po to, kai sustikome su keliais ministrais ir e, konkrečiai ministru pirmininku. Mes nuvykome į Maroką svarbiu laiku santykiams tarp ES ir Maroko, ypač po Europos teisingumo teismo sprendimo, kuris buvo priimtas e, gruodį dėl priekybos sustarimo gyvenimo vakarų Saharoje. Daugelį susitikimų jautėsi tam tikras nusivylimas iš vyriausybės narių pusės dėl to, kaip ES bendrauja su Maroku. Pavyzdžiui, kai paklausiau ministro pirmininko, ką jisai galvoja apie ES, jis sakė, kad pripažįsta, jog ES yra gera Maroko bičiulė, bet kad tikėjosi, sakė, tikėjosi daugiau iš ES pusės, kad būtų pripažįstamos Maroko e, pastangos pirmiausia saugumo srityje, migracijos srityje, taip pat ir Ir teisingumo ministras išsakė, kad vis, pas, paminėjo, kad visuomenė yra nepatenkinta tuo, kaip ES su Maroku elgėsi. E, Marokas ES yra labai svarbus partneris, ribuojant migraciją, taip pat ekonominis partneris. Ir uh, Marokas taip pat apgailestauja, kad ES tarsi nepakankamai domisi šią šalimi ir daug didelį poveikį turi Europos teisingumo teismo sprendimas. Jis yra svarbus ir reikės pastangų iš abiejų pusių dabar, nes e, taip pat reikia kalbėti apie vakarų Saharos gyventojų pritarimą aišku tam tikrims sprendimams ir sprendime teisingo teismo e, minima apsisprendimo teisė. Ir mes turime dabar dirbti, e, gerinti santykius su svarbiu mums partneriu Maroku. Štai pat baigsiu. Ir pasakysiu dar, kad galbūt e, tai nėra geras būdas siekti patobulinti santykius kai Marokas nepatvirtino mūsų naujo pasiuntinio toje šalyje. Tai nėra geras ženklas ir neteisinga kryptimi viskas e, linksta, mano nuomonė. E, Dubravka Šuica. Ačiū pirmininkė, pabandysiu trumpai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Vistisenui už puikų vadovavimą mūsų delegacijai Vizitas buvo puikus, dalyvavo e, ponas Panseri, žmogaus teisų pakomitečio atstovas, taip pat moterų e, komiteto, reikalų komiteto atstovai. E, tikslas misijos sustiprinti politinį dialogą tarpusavio ir Kaip girdėjote, aukšto lygio susitikimų buvo surinkta ne vienas. Dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbus klausimas buvo kova su radikalėjimu. Man, radikalėjimu man asmeniškai tai svarbu. Taip pat islamizavimo klausimai. Mes e, vis tik nesutikome nei vieno aukšto pareigūno, moters, aukš, kuri užimtų aukštas pareigas nėra moterų vadovų, tai yra problema tos šalies. Ir galiu pasakyti, kad man susidarė įspūdis po sutikimų, jo kalbėjimas apie reformas yra vienas dalykas, o jų gyvenimas visai kitas. Sėkmingai, kalbam apie sėkmingą gyvenimą, tačiau rezultatai netokie. Kitas klausimas svarbus, vakarų Saharos klausimas, E, Europos teisingumo teismo sprendimas, tai yra rimta problema. Dabar ieškoma išeitis, būdas geriausias įgyvendinti šiam sprendimui. Ir aš nežinau, ar bus e, lengva įgyventinti tą sprendimą. Labai laukiu e, Maroko užsienio reikalų ministro apsilankimo mūsų komitete ir toliau keismės nuomonėmis su Maroku. Ačiū Dubravka. Dabar ponas Parnijų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes susitikome Maroke su labai aukšto lygio politiniais asmenimis, tai buvo tikrai labai svarbu mūsų komiteto pirmos, vizu, pirmo vizito metu. Prieš keletą metų jau dalyvavau posėdžiuose, kur kalbam apie partnerystę su mūsų bičiuliais marokiečiais. Ir pirmą kartą pajutau, kad, ame, kad Maroko pusė jaučia tam tikrą frustraciją. Jie mums sakė, jog jiems nepripažįstama jų realiai užimama vieta. Nes Europos Sąjunga, Europos parlamentas tinkamai net atstovauja e, šiai, šiai, šiai, šiam regionui, nes netinkamai vertino problemas. Pirmasis e, aspektas, kalbant apie politinės ir jis būtų migracija, kaip minėjo Danas Preda. Marokas dabar jau yra tapęs šalimi, į kurią vyksta migrantai, ne tik iš kurios migrantai vyksta pas mus. Tad Marokui tenka spręsti pasaraisiais metais labai rimtas migracijos problemas nes e, iš užsakarės atvyksta daug migrantų ir ši problema atrodo taip greit nepasibaigs. Tad mes ES turime kuo atidžiau analizuoti situaciją ir stengtis nedestabilizuoti tokios didelės šalies kaip Marokas, esant tokiam dabartiniam politiniam ir ekonominiam kontekstui. Nes šiame regione Marokas vaidina svarbų vaidmenį. Turime labai atidžiai žvelgti šią partnerystę ir padėti spręsti migracijos problemas. Kitas dalykas, turime atidžiau e, stebėti mūsų partnerystę susijusią su radikalizmo išnaikinimu. Religijos vieta e, visuomenė turėtų būti aiškiau apibriešta, net Europos visuomenėse. E, būtina laikytis aukso vidurio neradikalaus islamo, kas yra skatinama ir Marokė dabar. E, tuo būdu bus galima išvengti isla, radikalaus islamo ir Europos visuomenių islamizavimo. O tą jau matėme kai kuriais atvejais. Ir e, tai dar matėme ir Barcelonoje šią vasarą. Tad svarbu, kad būtų tinkamai kovojama su terorizmu, su radikalizmu ir kad čia galėtume plėtoti savo partnerystę su Maroku. Manau, kad taip pat turime plėtoti partnerystę bei turtinti mūsų bendradarbiavimą ekonominėmis ir socialinėmis temomis. Turime kalbėti apie ekonominį augimą, kuris yra nepakankamas, įskaitant ir Maroką. Turime kalbėti apie prieigą prie viešųjų paslaugų, apie neligybės, teritorinės neligybės mažinimą ir panašiai. Manau, kad gyvendami Europos kaiminystės politiką turime vėlgi tinkamiau atsiliepti į Maroko lūkesčius. Ačiū. Merci, Ačiū ponui Parnijau. O dabar norėčiau suteikti žodį dviems kolegoms. Pirmiausia, ponas Nart, o paskui ponas Ponin. Prašau, Javienart. Dėkoju. Marokas be jokios abejonės yra e, Šiaurės Afrikos valstybė, kuri viena mums yra iš draugiškiausių, bet kuri turi rimtų problemų. Reikia pripažinti, kad Maroko politiką apibrėžia suverenumo tam tikri organai - gynyba, saugumas, užsienio ir saugumo klausimai, ir religijos klausimai yra labai aktualūs. Maroko vadovas nėra šiaip valstybės vadovas, tai yra tik kinčiųjų vadovas, tai yra teokratinė valstybė. Ir trečia, didžiausius turtus yra sutelkusi šalyje Alavitų dinastija. Ir tai yra ta situacija, kuri yra kokia nors atsitiktinė, tiesiog buvo gyvendinamos ref, būtent įgyveninti tinkamas reformas, kad jaunimas turėtų daugiau galimybių. Ir antras dalykas - islamizmas. Tai yra didžiulė problema. Kai kas sako, kad islamizmas Marokė yra nuosaikus. Bet e, apie dvasingumą, e, apie dvasingumų parengtą teisingumą yra kalbama labai daug toje šalyje. Didžioji dalis teroristų. Ir dažnai yra marokiečių kilmės arba iš Maroko atvykę į Europą. Tai yra tas e, skaudus faktas, kurį reikia priimti domen. Maroko teroristai veikia Sirijoje ir Irake taip pat proporcinių požiūrių vertinant jų yra daugiau negu kitų šalių atstovų. Mums tai turėtų būti labai svarbus faktas. E, Priešdami priemonės kovai su terorizmu, priemonės susijusios su migracijos valdymu, turime to fakto nepamiršti. Turime be abejo pažymėti tai, kas teikiama, bet turime ne tik šiaip savo kontempliuoti situaciją ir pasitenkinti tik kosmetinėmis reformomis. Ne, tiesiog turime pasižiūrėti, kad būtų vykdomos rimtos reformos, kad neatsidurtume politinės e, šizofrenijos situacijoje. E, aš džiaugiuosi Europos parlamento pademonstruotų realizmų, Prancūzijos, Ispanijos pademonstruotų realizmų Maroko atžvilgių. E, vakarų Saharos klausimo sprendimas yra labai aktualus dalykas. Mes pareiškimus kelbėme jau seniai šiuo klausimu, tačiau matome, kad tos, ta, kad ir toliau apsiribuojama tik retorika. Galbūt būtų blogiau Europai, aišku, negu Marokoje, jeigu imtumės klausimo esmės. Ir manau, kad iš tikrųjų būtina elgtis realistiškai, puoselėjant santykius su šalimi, kuri labai svarbi yra ne tik Ispanijai, bet ir visai Europai. Apie tai būtina kalbėti ir Pavyzdžiui, galbūt apie santykius su Rusija, būna reikia to padės pragma, pragmatiškumo. Ačiū. Ponui Nart, sako pirmininkas. Dabar žodis kitam kolegai, kolegui Bukner. Dėkoju. E, ataskaitose kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus vakarų Saharoje. Tiksliau, apie juos nėra kalbama dokumentuose, kalbama apie žmogaus teisų padėtį Marokė, bet apie vakarų Saharą nekalbama, o žmogaus teisų pažeidimai ten yra labai rimti, rimtesni negu galime įsivaizduoti. Europoje, man atrodo, negalima laikyti stručio politikos. Norėčiau priminti, kad ES nekarta yra sakiusi štai ką. Yra norima E, siekti užsibrieštų tikslų ir nekreipti tiek dėmesio į pažymėtas problemas. O aš manau, kad savo principų atsisakyti mes negalime. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų išsakyti kokią nors pastabą? Regisi ne. Tai tuomet pereiname prie 15 darbo tarkės klausimo ir kviečiu mūsų kitą prelegentą prie stalo. Dabar atvyks Aleksandras Rondos. E, prašau į salės priekį. course. Oh, good, of course. No. It's almost sundowner and smoking. <laughs> so, thank you. So, dear colleagues, I must say it's a real pleasure for me now to welcome Mr. Kolegos, man labai malonu pasveikinti poną Aleksandrą Rondos. Labas vakaras, Kalispera. Su juo susitikau prieš keletą savaičių per e, rinkimų stebėjimo misiją Kenijoje. Jis yra mūsų specialusus atstovas Somalijos pusėsalyje. Jis užima, eina pareigas jau šešerius metus, dėl to labai malonu su jumis pasikeisti nuomonėmis, kadangi jūs esate labai e, patyręs, regione yra daug problemų, kaip žinia. E, noriu paminėti Somalį, Sudaną, Pietų Sudaną, Etiopiją, Keniją, Ugandą, Džibutį ir Eritrėją. Tai yra e, tos šalis, kurios pakliūva į šį regioną. Ir pri, prieš rinkimus Kenijoje mes su jumis buvome susitikę, kalbėjome apie iššūkius regiono, apie e, vidaus konfliktus Somalija, pietų Sudane, Sudane, E, labai e, destabiliza, stiprų destabilizacijos poveikį turi regionui tie konfliktai, atsiranda daug pabėgėlių iš tų šalių. Dėl konfliktų, konfliktų taip pat neišspręsti sienos klausimai tarp Etijopijos ir Eritrėjos, Džibučio Eritrėjos ir Sudano bei Pietų Sudano. Ir taip pat žinome, kad konfliktas Jemene E, taip pat gali mm, pakeisti krypti tradicinių migracijos srautų iš šio pusėsalio. Daug kas vyksta Somalio pusėsalyje ir ponė Rondos būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs vertinate situaciją, galbūt yra ir pozityvių poslinkių ir mes e, manau, kaip ES turėtume kreipti daugiau dėmesio šiai pasaulio daliai. Taigi žodis Jums, prašom. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, ačiū Davidai. Labai malonu buvo susitikti su jumis Nairobėje, su kai kuriais kolegomis jūsų prieš pat rinkimus. Taip pat man labai malonu e, pasikeisti nuomonėmis su jumis. Trumpai minėjau, kad Davidas ir kiti Europos parlamento, e, kaip sakė Davidas, e, aš esu Europos Sąjungos, visos Europos Sąjungos specialusis atstovas, įgaliotinis, taip pat ir šio parlamento atstovas, taigi e, visuomet man malonu kalbėti su jumis. Aš pabandysiu, kaip galima trumpiau kalbėti, kad paskui turėtume galimybę pasikeisti nuomonėmis. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite daug klausimų, nes tokiu būdu ir mano mintis e, galbūt padėsite geriau iškristalizuoti. Dabar e, keletas pastebėjimų apie šį regioną. E, jūs geografinius kontūrus apibrėžėte mano įgaliojimu. Kaip aš e, žiūriu į tai ir e, kolegos išorės veiksmų tarnyboje, taip pat dirbame su DEFCO e, glaudžiai. Reikia galvoti apie tris lygmenius. Yra šalių grupė, taip pat santykiai tarp šalių ir kitas dalykas - regionas platesnėme strateginėme kontekste. Ir visi tie elementai tarpusavį yra susiję, iššūkiai. Tai yra ne nepaprastai sudėtingas trapus regionas, e, kuris yra į pietus nuo kito e, trapaus regiono netoli ES esančio. Taigi mes neturėtume to pamiršti. Ir atvirai su jumis kalbėsime, e, nevartosiu tai klasikinių diplomatinių žodžių, bet pasakysiu, kad jeigu mes ne įkreipsime dėmesį iš regioną, tai mums į pasturgalius labai skaudžiai kastas regionas. E, daugiau kaip 200 milijonų žmonių gyvena tame regione. Valdysenas klausimai, visuomenė atvirumo klausimai e, kelia daug problemų. Ir aš galvoju ne tik apie klasikinį e, demokratėjimą, apie tvarkingus rinkimus. E, regionas, institucijų plėtra, e, tokių institucijų, kurios galėtų absorbuoti e, seismologinį poveikį poslinkių. Tai yra labai svarbu. Man atrodo, kai kuriuose šalise regione viskas yra tarsi neblogai, kai kurios juda, nejuda niekur. Pažiūrėkime į pietų Sudaną, ten pamatysime katastrofišką padėtį tiek e, galvojant apie žmonės, apie institucijas, apie politinius dalykus. Visur padėtis yra labai sudėtinga. Matome šiame regione tam tikras samplaikas ir e, labai dabar geras laikas apie tai kalbėti. Ir matome, tam tikrą spaudimą ir poveikį naujų išorės e, veik, tiksliau, išorės veiksniai veikia šį regioną. Ir matome, kad tai yra susijęs tuo, kas vyksta e, Persų įlankoje. Aš grįšiu prie to, bet noriu pasakyti, kad yra įtaka ir kontra įtaka ir nuolatos procesai vyksta abiem kryptimis. ekonomika. Viena iš didžiausių problemų regione tai reiškia, kad e, matome, pastebime demografinį sprogimą ir kyla klausimas, ar ekonomikos augimas ir e, augimo naudos perskirstimas pasiekė visus gyventojus, kurių vis daugėja. Tai yra matematinis beveik veiksmas, kaip mes galime išspręsti visas problemas. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas nesijaučia gaunantis naudos jokios iš to, e, neišvengiamai darys du dalykus. Vieną iš dviejų. Ar savo lojalumą kažkur perkels, tai yra savo mąstyseną perkels kažkur kitur, galvodami, kad valstybė negali jais pasirūpinti. Ir kad valstybė nedaro nieko, norėdama nusipelnyti e, lojalumą piliečių. Arba tie žmonės išvyks fiziškai iš šalies. Centrinės Afrikos Respublika ir Sudanas e, tikriausiai nėra pačios palankiausios šalys ir tie žmonės tada judės į šiaurę. Ir tas procesas tik prasidėjo ir mes turime apie tai galvoti. Aš nenoriu jūsų išgasinti, bet turime mes būti labai realistiški. E, galvojama apie tam tikrus paradiškus veiksmus ir to nepakanka. Ir džiaugiuosi, kad kolegos iš DEFCO tikrai labai rimtai dirba bandydami įvertinti tą iššūkį ir problemos mastą. Politinis valdymas. Ar kalbėtume apie Eritrėją, Etijopiją, Somalį, Sudaną, Pietų, su, Somalį, Pietų Sudaną, Džibutį, Keniją, Ugandą. Paskutinės e, dvi E, šalis e, gal nėra centre to pusėsalio, kyšulio. Ir tikrai kyla rimtų klausimų dėl politinio valdymo. Labai neskanios vaisių salotos, žiūrint į tą padėtį, pasigamina. Ir kyla klausimas, kaip reikia pradėti e, spręsti problemas, nes ir mes turime būti suinteresuoti tuo. Uh, Aš kaip e, sakiau anksčiau, demokratiją vertintame regione turime galvodami apie politinės institucijas, apie jų gebėjimą suvaldyti pluralizmą, skirtumus etninius, religinius ir kitus. Jeigu mes to nesugebėsime padaryti, tai pamatysime baises pasiekmes tų problemų, kurios jau ryškėja e, Sudane, Somalija ir, ir pasiekmes bus masto požiūrių tikrai baisios. Ir tada jau reikės kalbėti apie saugumo dalykus. Dar norėčiau trumpai pakalbėti apie kitą klausimą. Aš um, norėjau pakalbėti apie pagrindinės tendencijas regione, bet taip pat reikia pagalvoti apie tai, kokį poveikį uh, E, turi regionui tai, kas vyksta Persų įlankoje. Ir norėčiau, kad jūs pagalvotumėte geostrategiškai. Raudonoji jūra, Afrikos e, rytinė pakrantė link Egipto. 30-40 km nuo Jemeno tai yra ir nuo to, kas vyksta Raudonojo jūroje. E, tai yra susijęs su istoriniais dalykais. Prieš europiečiams ten patenkant e, priekybą, kultūra, e, politiniai ryšiai. Mes turime suprasti, kad mes ten tik neseniai pasirodome, atsiradome. Ir dabar iš naujo atgyja tie seniai interesai iš Persų įlankos pusės partneriai Afrikoje, kai kurie kalba apie e, naują e, poveikį, naują bangą link Afrikos, kuri neteina iš mzungų, tai yra suohili žodis, kuris reiškia baltuosius žmonės. Mes žinome, kad vyriausybės sistemos yra sudėtingos ir kaip viskas yra daroma, kas dabar, kaip tuo naudojamasi. Aš Galvodamas apie savo įgaliojimus regione, manau, jog jeigu mes galvosime apie ankstesnį ankstesnę situaciją, ne e, Persų įlankos e, valstybių veiksmus prieš Katarą. Jau buvo anksčiau galvojama apie e, Persų įlankos vakarus ir saugumą toje zonoje. man apie tai buvo paaiškinta ir mes iš tikrųjų Europoje neturime kaiminsės politikos monopolio, jie taip pat galvoja apie tai. Ir klausimas yra, ar e, atsiras dviejopa kaiminystė ir mes galime kažkaip suderinti tuos dalykus Europą, Persų įlanką ir Somalio pusėsalis toks kyla klausimas. Jeigu mes to nesudensime, tai mes pradėsime konkuruoti. Mūsų investicijos milžiniškos ir mūsų interesai dar didesni e, Somalio pusėsalyje. Ir dabar kyla klausimas. E, ar tos šalis e, to šalis dabar patiria spaudimą, jos bando tarsi kažkaip e, išsiligiuoti ir tai vyksta ne pirmą kartą ir atsiranda tam tikras spaudimas rimtas prisijungti prie tam tikrų alijansų. Tai buvo per pastarosius du dešimtmečius. Ir rytų Afrikoje Somalio pusėsalė šalis patiria panašų spaudimą kaip ir kitur. Ir klausimas, kurį reikia spręsti, yra toks. Ar jos pasirenka, e, su kuo būti ir kiek e, tai kainuoja vidinės pusiausvėros, jeigu jos pasirenka tą daryti. Nepamirškime, kad tos šalis yra e, pirmiausia musulmoniškos šalis arba musulmoniškos krikščioniškos šalis. Ir yra daug probleminių dalykų, kurie gali dar pagilėti priklausomai nuo to, kuo, prie ko bus šliemasi. E, dar yra kitų pagundų. Vienas, vienos valstybės e, vadovas man sakė, jiems siūlo labai daug pinigų ir ką mes, būdami skurdžiai, darysime. Taigi, e, kitas klausimas, kaip pigiai parsiduosi. Bent jau aš su dviem ar trim valstybių vadovais apie tai kalbėjau. Ir dar aš norėčiau kai ką dabar nukrydoms pasakyti, dėl ko reikėtų pagirti Europos Sąjungą. Aš iš, kaip Europos Sąjungos atstovas turiu plačiausius įgaliojimus iš įmanomus ir per, per pasarusius keletą metų jaučiausi privilegijuotoje padėtyje, nes kai kurių šalių iš to regiono vadovai galvoja, kad jie iš tikrųjų gali kreiptis ES patarimo, politinio patarimo, nes jie neturi daugiau su kuo pakalbėti, nėra su kuo jiems pakalbėti. Ir tai yra didžiulis privalumas, bet ar deramai e, tas e, naudojama ar ne, aišku, tai yra susijęs su galvojimu apie tai, ar aš gerai darau viską ar ne. Ir dabar, jeigu atsiranda įtampa ir gali atsirasti tam tikrų srovių regione ar, ar su šalimis šalia regiono, ir mes turime galvoti, kaip rasti deramą būdą ir viską išlaikyti kaip uh, vienetą. Uh, kai kas Europoje manęs klausia apie tai, ką, ką daryti ir aš atsakau, kad aš nežinau, kas yra svarbiausia tam regionui. Pirmiausia, reikia pradėti galvoti, kaip jis turi e, užsitikrinti valdyseną viduje ir kaip užtikrinti geresnį santykių valdymą. Dabar konkrečiau pakalbėsime apie, pakalbėsiu apie kai kurias šalis, pavyzdžiui, Somalis Jūs e, labai remiate šią šalį, labai nemažai investuojama finansinė prasme į saugumo operacijas, į vystimas ir panašiai. Somalis e, jau atrodo pažengiai prieki, tačiau dėje dar kelionė nebaigta. E, dar gali tekti žengti per labai sudėtingą etapą ir atsiranda spaudimas paremti vienus ar kitus tam tikrų nesustarimų ginčių metu ir jie turi pasirinkti. Tai yra labai svarbu. Mes turime būti labai suinteresuoti siekdami užtikrinti, kad Somalio projektas nežlugtų. Aš nemanau, kad tai bus, bet audra telkėsi ir dabar politinė prasme žengiama per audrą ir reikia pagalvoti, kaip padėti tai šaliai. Eritreja. Jie jau pasirinko Eritrėje, jau turi uostą ir tai yra šalis, kurią suprasti sunku neaišku, kur įžengs toliau. Etijopija e, tarsi tvarkosi, bet labai sunku viską suvaldyti. Sudan, Sudanas e, turi daug ryšių su įvairiomis Persų įlankos e, darimis. Džibutis, jūs minėjote tą šalį. Jis labai atsargiai tarsi bando palaikyti tam tikras e, kitas šalis Somalilandas, kuris e, kartais veikia kaip nepriklausoma šalis, aiškiai reikia apie tai kalbėti, tarsi e, siekia šlėtis prie Emiratų ir Saudo Arabijos. Ir mes dabar tik stebime, kas gali atsitikti ir yra nemažai svarbių klausimų. Afrikos rytų pakrantė prie e, Rodnosios jūros ir žemiau pietus yra nepaprastai sparčiai militarizuojama, beprecedentiškai. Kitaip tariant, Rodnosios jūros vakarų pusė yra įtraukta į militarizavimo krizę E, to, kas vyksta Persų įlankoje, pavyzdžiui, Jemene. Ir atsiranda saugumo krizė dėl to militarizavimo. Tai labai rimtas dalykas. Vienas uostas po kito yra įsigijamas, išnuomojamas ir mes matome tam tikrus požymius to, kad jie taps karinėmis bazėmis. Ir kokios pasiekmes viso to. Aš tik keliu klausimą šį, nes kol kas nežinau atsakymą, tačiau galimos pasiekmes yra aiškus, bent jau faktas yra aiškus, vyksta militarizavimas. Ir tai vyksta tuo metu, kai daugelis tų šalių laukia ištroškusios investicijų, bet tai galvoti, kai atkelia investicijos kokiamis sąlygomis iš Persų įlankos, pavyzdžiui ir ar atsiras konkurencija, norint užsitikrinti palaikymą ir kokia kaina viso to bus. Trečias dalykas. Per pastarusius 25 metus matėme, kas vyksta su e, vahabistų, salafitų atvykimu į regioną. Kodėl aš drįstu kalbėti apie tai, apie skleidimą religijos, kaip ne musulmonas? Aš esu ES atstovas regione, kuris e, žinomas tikėjimų, gyventojų įvairovę ir e, poreikių koegzistuoti ir atsiradimas tikėjimo kuris e, beprecedentis yra savo išskirtinumu. E, tarsi greuna to koegzistavimo sambuvio galimybės ir matome, kad tapatybė pradeda kisti. Man tikriausiai nereikia jums kalbėti apie tai, kur linktas gali nuvesti, tačiau ši problema tikrai yra reali. Žmonės bando labai mandagiai apie tai kalbėti, vartojami vairiausi eufemizmai, kalbama apie smurtinį ekstremizmą ir taip toliau ir panašiai. Aš paprasčiausiai sakau jums, kad vyksta radikalėjimas gyventojų, vykdomas jis yra ir tie žmonės pradeda kalbėti apie lojalumą kažkam kitam, o ne post kolonialiniai valstybei tame Afrikos regione ir tai yra rimta problema. Aš e, su lyderiais apie tai esu kalbėjęs su įvairių visuomenės grupės atstovais ir yra nuogastavimų labai nemažai dėl to. Ir tai yra susijęs su platesniu klausimu nagrinėjimo akademijų dalykų, kas, kokia yra politinė ekonomija. Nebėra taip, kad pinigai nuolat plauktų iš išorės. Radikalėjimas tampa e, reiškiniu, kuris gali ekonominė prasme save išlaikyti. Aš nesakau, kad jisai yra periamas visiškai vietos gyventojų, bet tai yra e, reiškinys, kuris užtikrina išgyvenimą. Ir kyla labai svarbus klausimas, ar egzistuoja pluralistinių institucijų praktika. Prieš pradant kalbėti apie vieną e, asmenį, vieną balsą, vieną vyrą, e, vieną moterį, vieną balsą. Ir aš galiu pasakyti, kad duetinis aplinkybėmis viena moteris galbūt ir neturės tiek galimybių. Jeigu mes e, žiūrėsime į tos tris elementus, turime pagalvoti, kaip jie bus valdomi, suvaldyti. Uh, Aš jūsų vardu su partneriais regione kalbu apie dar vieną problemą. Tai yra Raudonoji jūra, kuri dabar tapo tikrai rimta didžiulė problema. Militarizuota Raudonoji e, jūra, kuri nebus saugi, gali būti labai rimta kliūtis, nes e, su, su šia jūra yra susiję maždaug 16 procentų mūsų prekybos. Dar vienas dalykas - Nilas. Tai yra arterija. Ir ji tapo skirtumą tarp Egipto, Sudano, Etijopijos e, šaltinių ir, ir, ir toliau galime plėstis. Dabartinė padėtis Persų įlankoje e, parodė, kad vyksta suaktyvėjo veikla, pavyzdžiui, Egiptas e, ėmėsi veiksmų aktyvesnių dėl Nilo vandenų ir Pavyzdžiui, e, jie pradeda sakyti, kad jie turi daugiau teisių į šios upės vandenį. Dar vienas svarbus dalykas yra migracija. Mes kalbam apie migraciją į Europą. Nepamirškime, kad migracija vyksta šiame uh, regione visą laiką. Didžiulio masto migracija Afrikoje. Ir žmonės labai atšiauriomis sąlygomis keliauja. Mes labai daug visai teisingai lėšų skiriame dėl įvairių priežasčių, pirmiausia humanitarnių ir dėl savo interesų, bet tai iš tikrųjų vyksta. O jeigu pažiūrėsime į demografinius poslinkius, aš apie tai pradžioje kalbėjau tai man kartais susidaro įsvaiz, kad uh, kalbam apie užtvanką ir ar nebus taip, kad uh, e, griusta užtvanka, kai tiek daug žmonių kasdien bando įsilieti darbo rinką ir mes turime uh, ekonominių pajėgumų juos visus priimti ir mes turime telkti pajėgas ir galvoti, su kuo dar galime susivienyti. Toliau ribos E, ribos regione atsirado e, kolonijinių laikotarpių, bet ne viskas įspręsta, reikia demarkuoti sienas. Ir kitas dalykas yra gamtiniai ištekliai. Grupės, kurios gyvena kai kuriuose, e, kai kuriuose dalyse, pavyzdžiui, marginalizuotos grupės ir mes, kaip ES, turime suvaidinti savo vaidmenį, kadangi tikrai mes esame labai patyrę, kurdami sienas, kurias galima geriau, galima būtų geriau valdyti. Aš jau minėjau radikalėjimą, o baigdamas pasakysiu, kad nenoriu atvykęs pas jūs sudaryti įspūdžio, jog mes e, labai išsigandę ir galvojame, ką dabar daryti ir nežinome, ką reikia daryti. Norėčiau pateikti vieną pasiūlymą, būtent tokią pirmąją taisyklę. Mes, kaip sakau kolegoms, e, mums mol atsaką už tai, kad nebūtume žiūrovai, o atstovautume ES interesams. Klausimas, kaip mes tą darysime, kokiu būdu, kaip apibrėžime prioritetus. Pirmiausia, dėl a, e, vidinio disonanso tarp kai kurių valstybių narių mes turime siekti labiau įsitraukti ir e, pagalvoti, tarp disonanso nesutarimų tarp regiono šalių mes turime galvoti, kaip e, galbūt joms padėti. E, pietų Sudanas yra be nežymiausias pavyzdys šiandieną. Prieš dešimt metų kalbėjome visi apie Somalį, taigi galime pagalvoti ir apie kitus pavyzdžius. Turime nepamiršti tų dalykų. Dar vienas dalykas, mes e, galime padėti kurti regionę integraciją regionas jau dabar suvokia, kad jeigu tarpusavėje nevyks, nevyks tarpusavėje integracija, kažkas gali įsidalyti tą regioną. Jis gali būti palyginamas tada su uh, lavonu ir maitvanagiais, kuri kažkas ištampys. Taigi mes žinome, kaip uh, tą daryti iš savo istorijos, iš savo patirties, kurdami Europos Sąjungą, žinome, kaip veikti ir galime padėti. Ir galiausiai mes turime pagalvoti apie tai, kaip uh, kurčiųjų dialogą uh, padaryti veiksmingų kalbų apie regioną ir persų įlanką. Kaip užtikrinti, kad e, mes užtikrintume produktyvesnius santykius. Mes galime suvaidinti e, savo vaidmenį, nes turime patirties ir mes esame pasirengę padėti tiek. Labai ačiū, kad suteikėte galimybę man pasisakyti. Pirmininkė, dabar esu pasirinkęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Aleks, iš tikrųjų vėl išklausėme labai įdomų pasisakymą. Jūs mus pristatėte regiono, kur iššūkių yra daugybė ir tas regionas nėra taip toli. Mes turime pusvalandį maždaug diskusijai ir norėčiau suteikti žodį mūsų pirmam kalbėtojui, ponui Galler iš EPP frakcijos. Dėkoju, kad atvykote vėl į mūsų posėdį. Kaip sako pirmininkas, Jūsų žvalgos yra labai e, nušviečiančios situaciją, padedančios sudaryti geresnį vaizdą. Vėlgi, ar tai būtų filosofinės pastabos, ar tai būtų uh, iššūkių problemų išvardimas, visada jūsų įdomu klausyti. Aš manau, kad yra labai svarbu tai, kad jūs mums primenate, koks svarbus yra tas regionas, nes jūs, kaip minėjote, gali nutikti taip, kad liksime žvelgti tik į savo artimiausią kaiminystę. Ir to jau be abejo bus visai nemažai, tačiau kai, mūsų kaimynų kaimynai taip pat gali turėti tam tikrų sunkumų ir nereikėtų jų ignoruoti. Puiku jūs čia matyti. Posėdė turiu klausimą nes norėčiau gerai suprasti. Jūs kalbėjote apie uostų militarizavimą. Mano klausimas būtų toks, kas tą militarizaciją vykdo? Ar atskiros valstybės, ar galbūt jūs minėjote, kad viena, vieni ir kiti partneriai regione plečia savo įtaką. Ar tai yra, pavyzdžiui, kažkokių laivų ar pajėgų siuntimas į regionus, man nėra nelik aišku šis aspektas. Jis tebelieka per daug abstraktus, gal galėtumėte padėti. Man pasakytų, štai Sudame lyka, ly, vyksta tai ir tai Masavoje, Eritrejoje tas ir tas, Somalija, vėlgi ten vienas ar kitas uostas buvo E, įtakojamas, galbūt galėtumėte pasakyti, kas yra kur ir kur kokios problemos egzistuoja. Dėkui. Ar norėtumėte atsakyti iš karto, klausė pirmininkas. Turime laiko šiek tiek, tai galbūt atsakykite iš karto. Ir noriu priminti jums kolegoms, kad pasiruoštų klausimus iš anksto. Labai trumpai, sako ponas Rondos. Be abejo, filosof, filosofinių išvalgų čia yra. Aš e, laikausi savo tradicijos ir toliau, nes esu ekonominės filosofijos vienas iš atstovų. E, Emiratai domisi šių regionų. E, Sudanas šiaurėje tebelieka atskira valstybė, tačiau investicijų į tą valstybę dar yra klausimų. Asam yra e, virš Džibučio esantis Eritrijos uostas. Ten įtaką bando vykdyti Junktiniai Arabų Emiratai, steigia ten savo karinę bazę. Džibutis yra tas, tas taškas, kurio nori visi - Prancūzija, JAV, tačiau reikšmingiausias pokytis yra Kinijos pasirodymas. Kinija investuoja labai, labai daug. Tad turime patys iškelti savo tinkamus klausimus šioje srityje. Turime pabandyti nuspėti Kinijos planus ir ketinimus čia. Saudo Arabija, kaip jau sakiau, įsteigė bazę. Berberai, Somalija, vėlgi yra aktualus klausimas. Ten šioje zonoje taip pat yra karinių bazių Tačiau neaišku, kas galiausiai dominuos. Puntlandas. Irgi siejama su Arabų Emiratų interesais. Mogadišas yra Turkijos rankose. Tai yra turkų uostas. Labiau į pietus Kismajų. Uostas kol kas yra per nelygytą, ko zonomis nepadalintas. Pažiūrėsime, kuo viskas baigsis, bet atrodo, čia interesus rodo Emiratai. Aplinkybės susiklosti taip, kaip susiklosti. Ir regionas yra labiau militarizuotas, todėl neišvengiamai kilo saugumo klausimai. Kai dėl Etijopijos 500 milijonų žmonių ten gyvena. Iš tikrųjų sunkumų patiriama daug, tai žmonės tiesiog laukia. Džibutis yra E, jų vienintelis išeimas į jūrą. Ir čia kyla daugybė saugumo klausimų. Jeigu kalbėtume apie saugumo aspekto didesnį tarptautinį pobūdį, aš manau, kad tie galėčiau Jums pasakyti. Manau, kad dabar turite konkretesnį atsakymą. Ačiū, ponas Panzerį, klausiu, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju už. Uh už Jūsų pranešimą. Turiu keletą labai trumpų klausimų, reaguodamas į tai, ką Jūs sakėte. Sakėte, jog regionas yra labai nestabilus. Ir norėjau paklausti, ar čia svarbiausia yra išoriniai ar vidiniai stabilumo faktoriai. Galbūt čia reikia atsižvelgti į neseną istoriją, taip pat e, atsižvelgti į Afrikos kontekstą pasaulinėje ekonomikoje bei taip pat e, į e, tarptautinės karinės galybės bei jų veiksmus. Nes e, jūs sakėte tiesą, mes iš tikrųjų palaikome santykius su visomis E, tomis valstybėmis, tačiau turime atsižvelgti ir į kai kuriuos išorinius aspektus e, šio proceso e, metu, kadangi jeigu tie veiksniai daugiau yra išoriniai, tai yra labai svarbus aspektas. Bet ką mes galime padaryti kaip ES? Mums gana sunku veikti todėl kad e, mes turime remtis projektais teikdami paramą. Kita vertus, mes e, e, patys esame susiskaldę tuo požiūriu, kad mūsų valstybės turi įvairių interesų ir todėl negalime visuomet veiksmingai veikti kaip ES. Kinija, aišku, kelia nemažai problemų. E, ir dabar turint omenyje migracijos krizę, mes turėsime tartis su Kinija. Tai yra labai svarbi partnerė, todėl kad Kinijos veiksmai e, gali sukelti didelį nestabilumą Afrikoje ir Kinijai čia tenka pakankamai didelį atsakomybę dėl viso Afrikos kontinento. Taip, iš tikrųjų, ten veikiame ne tik tai mes. Ir mes, e, aišku, būtume neprotingi, jeigu manytume, kad tik tai mes ten veikiame. Ir e, mūsų iššūkiai tame regione yra susijęs su, su tuo, kad e, tarptautinė bendruomenė tame regione neveikia pakankamai aiškiai. Ir pavyzdžiui, transatlantinė ašis taip pat, jos pozicija nėra pakankamai aiški, neaiškios, neaiškus yra ir jungtinių valstijų ketinimai šituo požiūriu. Antras dalykas - Persijos įrankos valstybės. Persijos įlankos valstybės nėra vieningas darinys, tas darinys yra susiskaldęs. Toliau Kinija. Aš visiškai sutinku su jumis. Mes turime kalbėti su Kinija šito klausimu. Ir net jeigu čia gali iškilti tam tikrų nuomonių skirtumų ar susipriešinimo, mes vis tiek turime kalbėtis su Kinija. Mes turime veikti kaip galima plačiau. Ir mano požiūriu, mes turime būti atviri įvairiems diskusijų tipams. Mes e, veikiame veiksmingai politinių požiūrių tokių diskusijų metu. Mes puikiai suprantame, kokie yra mūsų interesai ir ko mes norime. Mes turime labai aiškiai tai suvokti, nes jeigu nesuvoksime to, tai, tam, tai, tai veda į to regiono e, žlugimą. Aš jums visiškai pritariu, tačiau Šiuo metu šiuo metu e, žmonės trumpai išlaiko dėmesį tokioms problemams. Europos Sąjunga visą laiką elgesi nuosekliai. Būtent todėl tos valstybės kreipiasi į mus, kuomet joms yra neaišku, kas vyksta, kreipiasi patarimo. Ir tai yra papildoma atsakomybė mums ir papildomas iššūkis. Tačiau e, E, e, aš visiškai pritariu su jumis ir e, puikiai supratau, ką jūs sakėte. Dėkuoju, pirmininkė. Labai malonu, Aleksandrai, su jumis sustikti jau seniai matėmės. Ir jūs buvote paskirtas neseniai atstovu mūsų, kai mes sustikome, o aš jau penkerius metus turbūt rengiu pranešimą dėl Somalio pusėsalio. Ir iš tikrųjų O reikia pasakyti, kad iš to, kas buvo rekomenduojama per tuos metus, ne, nelabai gyvendinta. Ar tai kalbės, ar kalbėsime apie klimato kaitą, apie salafitų įtakos didėjimą. Ir visai neseniai su Nikola Groski, Makedonijos e, ministro pirmininku, buvau susitikęs ir e, bendravau prieš tai su e, vienos iš Afrikos šalių vadovais ir abu šalis rentosios viena nuo kitos 5000 km ir buvo skundžiamasi dėl to, kad salafistų įtaka dėja šalyse, kurios tradiciškai buvo uh, sufizmo uh, islamo šalis ir e, taip pat e, reikia kalbėti apie tai, kas vyksta su Kataru, Saudo Arabija atsirado nauja dinamika, geopolitiniai interesai e, šiame regione skai, skaldo tam tikrus alijansus tarp šalių. Bet vienas dalykas, kurio jūs neminėjote, tai yra Brexitas e, bendrosios saugumo gynybos politikos srityje. Atalanto operacija, e, kova su piratais prie Somalio krantų buvo labai e, sėkminga. Aš, kai sustikau su Sudano prezidentu, man padėkojo, kai rengiau pranešimą, buvau sustikęs su juo, padėkojo man už uh, E, šią operaciją ir galbūt štabas galėtų ir likti Junktinėje karalystėje net ir po Brexito, galbūt nereikėtų jo perkelti. Ar jūs apie tai esate galvoję? Dar vienas dalykas, Somalilandas, apie tai kalbėjote gana aptakiai, atsargiai ir noriu pasakyti, kad tai yra vienas iš regionų, uh, regiono elementų dalių, kuris laikosi Saudo Arabijai palankiaus pozicijos, nors Saudo Arabija e, galvojama, kad Saudo Arabija e, yra įtakinga Arabų lygoje ir galbūt e, bus priimtas palankus sprendimas. ir tokiu būdu parems nepriklausomybę, bet nežiūrint to e, vis tik tai e, ta dalis e, turėtų turėti teisę į valstybingumą anksčiau ar vėliau, nes šiaip nemaž, ne, ne, nemažai gerų ir teigiamų elementų ten yra. Ir jie nukentėjo labai nuo bado. Įdomu, ką ES galėtų padaryti, kad šiek tiek pagerintų padėtį. Aš Egada e, miniu savo pranešime, norėčiau paklausti, koks yra poveikis šios struktūros regiono integravimosi požiūrių bendradarbiavimo, ar kas nors įvyko per pastarosius penkerius metus. Gal aš, pavyzdžiui, asmeniškai nieko nesugirdės apie tai, bet gal jau nebesu tiek susijęs su tais dalykais. E, Port of Babra. Um, man kelia dėlį susirūpinimą, e, militarizavimas šio uosto. Džibutis. Mm, nepaminėjote, kad Japonija jau ten uh, Mm, turi keletą metų tam, tam tikrų interesų ir aš tikiuosi, kad mm, tai neturės kokios nors įtakos pietų Kinijos jūrai ir tam, kas vyksta ten, neatsilieps kitai pasaulio daliai. Atalanta iš tikrųjų nepaprastai sėkminga tai yra operacija. Ir šis klausimas susijęs jau nebe tik su piratavimu, bet Adeno įlankos saugumu ir platesnio regiono saugumu, bet mes taip pat turėtume galvoti apie tai, e, kas vyksta tarp Jemenos, Somalilendos, Somalijos, kontrabanda ir neteisėta prekyba. Pirmiausia, prekyba narkotikais e, atkeliaujančiais iš toliau, e, iš rytų Indijos vandenino regiono. Mano nuomonė, mes turime e, pažiūrėti plačiau į jūrų saugumą. Ir Atalanta, mano nuomonė, buvo nuostabi platforma iš kurios buvo galima paleisti ne operacijas, bet bent jau e, užtikrinti buvimą, dalyvavimą. Ir mes turime galvoti apie e, saugumą jūrose, ne tik sausumoje ir kaip valstybės narės pasirinks e, veikti, aš nežinau kol kas. Bet jeigu ignoruosime, tai tai m, mm, kels mums tik tai grėsmę ilgainiui, atneš, atneš pavojus tiek dėl Atlantas. Atlantos galiu pasakyti. Ir dabar Saudo Arabija, tai ką jūs minėjote, aš neįsivaizduoju, kaip Saudo Arabija galėtų uh, pradėti remti atsiskirimą Somalilando, bet e, yra tikriausiai daugybė kitų interesų susijusių su Somalilando. Agadas aktyviai veikia ir, man atrodo, Agade vyksta daug diskusijų apie tai, kas turėtų būti svarbiausia ir e, naujausi poslinkiai susijęs su tam tikromis pozicijomis galvojame apie politinį bendradarbiavimą, integraciją e, regione. Ir daug yra teikiama pagalbos Somaliui ir taip pat e, parama federalinių valstybių kūrimui. E, teikiama džibutis, taip, teisingai paminėjote, kaip ta visa įvairovė makalinė interesų džibutyje iš, iš, išlieka, kaip neišsprūksta, aš nežinau, ar dar atsiras kas nors naujo. Dėkuoju ponas Nartas, Aldė frakcijos vardu. Pirmiausiai norėčiau e, padėkoti Jums už e, tokį neįlinės kokybės pasisakymą. Man tai yra nepaprastai svarbus e, ir įdomus buvo tas Jūsų pasisakymas tokius sudėtingų klausimų. Nepaprastai ačiū Jums. Uh, Labai dėkuoju Jums už tą pasisakymą, tokį išsamų pasisakymą. E, Mohamed bin Salman princas, Saudo Arabijos princas ir ekonominė kaina, e, kurią moka šalis savo e, išteklius. Kalbu apie naftos išteklius, taip pat apie karinius išteklius. Jemeno žemė matėme tą nusikaltimą skandalingą. Tai yra vienas iš ES partnerių. Kiek dar Saudo Arabija tęs tokią e, poziciją dėl e, Jemeno? Žinome, kas e, anksčiau, matėme, kokie, koks poveikis buvo viso to anksčiau. Dar vienas dalykas vandens klausimas. E, ir skaičių žmonių, kurie atvyksta į darbo rinką reikia užtikrinti, kad struktūros būtų tam, kad būtų galima priimti pagalbą, pavyzdžiui, Etijopija. E, vyksta labai rimtos represijos, bet toje šalyje yra tam tikros ekonominės sąlygos. O pietų Sudanas tai yra šalis, kurioje vyksta karas. Salvakyro kleptokratija yra įsivyravusi. Ir etnė Noer taip pat veikia. Somalio atveju veikia įvairios įvairūs klanai Eritrėjoje yra kiti veikiai Ir mes nematome, kad būtų struktūrų tose šalyse, kurios galėtų priimti pagalbą ir tokiu būdu suteiktų savo žmonėms viltį. E, administracija yra nepaprastai korumpuota tose šalyse ir galima kalbėti galbūt tik apie filantropiją, apie ką nors kitą neverta kalbėti. Ir dar vienas dalykas - sienos e, e, Vakarų Afrikoje e, sienos galbūt vienos iš e, labiausiai nusistovėjančių. Reikia prisiminti e, imperatorių Meletlik Etijopijos ir apie, kalbėti apie istorinę sieną su, tarp Sudano ir Kenijos. Tai yra tradicinė siena. Ir kai kurios sienos yra išlikusios Etijopijoje nuo imperijos laikų. Ta šalis yra susiskaidžiusi, bet nežinau, ar viskas yra sienų tik tai klausimas. Tai yra susijęs su problemomis, kurias jūs minėjote. Lojalumo tai yra klausimai. Ir jūs kalbėjote apie fundamentalizmo alternatyvą, kai niekas nieko nebesiūlo vidu iš šalies, tai žiūrima kažkur kitur. Ja. Um, well, uh, Aš manau, kad nupiešite paveikslą, kuris e, galėtų parodyti, kad mano darbas yra beveik egzotiškas. Aš e, vis dėlto nenorėčiau tokio gailėtino vaizdo, norėčiau pasisakyti už optimizmą. Manau, kad mums reikia tiesiog žvelgti ir atgal. Kai kalbu apie jaunimą, jūs net negalite sutikti, kiek atvirumo ir optimizmo e, ir dinamiškumo ten yra jaunimo tarpe. Mano politikų karta E, jau netrukus taps e, tie, kurie pasitrauks, kurie, kurių nebebus e, netrukus politiniam gyvenime. Tad mūsų užduotis yra užmėgsti ryšius su tais jaunais žmonėmis, visus įmanomus ryšius. Nes tie žmonės yra iš tų, kuriems rūpi jų šalies ateitis, tie žmonės yra tie, kurie gali savo ateičiai kažką padaryti. Klausimas yra tas, kad kaip vis dėlto mūsų gerus ketinimus paversti veiksmais. Labai svarbu, kad būtų galima kurti smulkės verslo įmonės, jau skaičių didinti, kad tas jaunimas būtų užimtas, kad turėtų darbą. Tai yra didžiulis iššūkis, būtent jį reikia spręsti pirmiausia. Na, o visa kita yra išsprendžiama. Pavyzdžiui, jauni žmonės irgi maištauja prieš korupciją, jiems irgi yra neprimtina ir netinkama. Uh, Ir manau, kad mes turime tik toliau galvoti apie tai. Mums reikia savo pirmiausia reikiamus iššūkius iškelti. Jūs paminėjote tokius dalykus, dėl kurių aš su jumis nesiginčiusiu, ar Saudo Arabijos atsakomybė, kai dėl kai kurių dalykų, tai panašiai aš jų neanalizuosiu dabar. Aš girdžiu jūs reiškinti susirūpinimą, girdžiu siūlanti, bet kaip tuos siūlymus paversti realybę. Be abejo, jaunimas yra ateitis savo šalies ir būtent dėl to svarbiausia mėgsi santykius su jaunimu ir jį remti. Dėkoju. James Carver, Epitidėjus ir Gomes yra trys paskutiniai kalbėtojai ir mūsų posėdis tuo baigsis. Ponas Carver yra Somalio specialistas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, pasisakymas buvo labai labai įdomus. Šis pasakymas e, mūsų buvo labai informatyvus, daug sužinojome, kalbėjote apie šio regiono svarbą. Ir manau, kad kolegoms e, iš AFET komiteto dar teks nuveikti daug darbų teks e, informuoti institucijas apie šio regiono svarbą. Geografinė ir strateginė svarba yra akivaizdi, ją ja, mes žinome. Afrikos, Somalio pusėsalio e, e, regionas patyrė daugybę pokyčių E, daug perkeltų asmenų. Tie perkelti asmenys daugelis atsidūrė būtent šiame regione. Kalbėjote apie Jemeno konfliktą. Regionai abu yra labai arti vieni kito. Aš Somaliją lankiausi pernai. Dar ten tebėra Jemeno pabėgėlių. Tie Jemeno pabėgėliai integravosi į tą atvirą Somalio visuomenę ir didesnių problemų ne, nebuvo. Tie žmonės tiesiog buvo asimiliuoti labai lengvai ir neprireikė jokių, jokio plano pabėgėliams priimti. Tai yra puikus pavyzdys, iš kurio matyti, e, kokį vaidmenį suvaidino žmonių svetingumas. Kalbėjote apie planus, projektus Somaliui reikėtų, kad atsirastų sprendimų šiam regionui, bet aš jūsų marį žvelgiu ne tik kaip į projektą. Gaila, kad po 25 metų nepriklausomybė šalis patyrė tokius įvykius, kokius, jūs, kokius patyrė. Taigi, Somalilendas patiria sunkumų, reikia ieškoti sprendimų, bet negirdėjau, kad Europos komisija dėl Somalio ar Somalilendo siūlytų kokius nors sprendimus. Jokių specifinių siūlymų dėl šio regiono negirdėti. Dėl įvairių uostų. Ro, Romo kelias, pavyzdžiui, vėlgi buvo paminėtas kaip vienas iš aktualių klausimų. Ten buvo infrastruktūros, tačiau ar Europos komisija nusprendė tos prekybos kelius uh, aptarti ir nuotinius priemonėms kartu su Somalilendo uh, teisėta vyriausybė. Ar manoma, kad šalis nepajėgs prisimti reikimus įpareigojimus šios rytyje? gali kilti rizika, jeigu šalis bus nepripažinta. Aš kalbėjau su pilietinės visuomenės atstovais, su jaunimu. Buvo paminėtas tas siekis pasiekti daugiau atvirumo, sulaukti didesnės sėkmės. Ar galėtumėte, ponia pirmininkė, man skirti papildomą minutę? Nes apie rinkimus norėjau tarti žodį. Taip, aš labai pasistengsiu greitai pristatyti situaciją finansinė ES parama Somalilendui yra svarbus dalykas. Reikėtų pasižiūrėti, kas siekia e, šio šalies susivienimo su pietinė dalimi ir kokiu nuostatu siūloma imtis, kad rinkimai sklandžiai vyktų, kai buvom įsirengiamasi. Ir norėčiau nu, išgirsti, ar jūs būte patenkintas tuo, kas buvo nuveikta šią kryptimį. Ačiū. Dėkoju. Iškirtote apie Somalilendą daug klausimų, gal galėtumėte atsakyti. Labai trumpai. Aš negalėsiu atsakyti visus jūsų klausimus, bet labai trumpai. Europos Sąjunga remia rinkimų procesus. Visur. Somalija būtų paremti ar Puntlandė ar kitur rinkimo procesai. Bet Tai nereiškia, kad mes ką nors pripažįstame, mes tiesiog norime, kad piliečiams būtų suteikta galimybė rinktis, išreikšti savo nuomonę. Tai yra pagrindas viso to, ką mes darome Somalija. Tai yra vienas dalykas. Dėl finansinės paramos. Mes apie tai nesame diskutavę, dėl rinkimų toliau. Aš manau, kad geriau, ko gero, būtų vykę rinkimai, negu vyrautų to neapibrieštis ir man atrodo taip, ko gero būtų geriausia. O tuo tarpu, kas vyksta? Kvestionuojama Somali lendo skundų legitimumas apskritai. Apskri, apskritai ginčiama galimybė jav egzistuoti kaip, kaip struktūrai. Tad reikėtų kelti klausimą, ko, kokie kyla klausimai, kodėl jos spręs įlaurų ir taip toliau ir panašiai. Nes šis regionas skirtingas nuo likusio Somalio. Ir kodėl situacija taip skirtingai susiklosti, dėl to reikėtų pamastyti. Aš manau, kad turėtume ko gero detaliau prie šitų klausimų susitelkti. Ir manau, kad ir toliau reikia dirbti Berberos uostų situacija, vėlgi, aišku, aktualus dalykas, bet situacija prastesnė kitose uostuose. Ir neaišku, ar galima pasiekti sutarimo su Mogatišu. Reikalingas parlamento palaiminimas, kurio neskubama taip greit suteikti reikėtų, kad pasisakytų Somalija parlamentą šiuo klausimu, tad prekybos klausimas šiuo atveju yra dar sudėtingesnis ir jis spręsti reikia. Pirmininkas, ačiū. Kolega Apitidėjaus, prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs mūsų komiteto vardu ir palinkėti Jums ko geriausios kloties, nes šiandien jūs švenčiat savo šventę. Turiu klausimą jums. Kaip konkrečiai ES gali prisidėti prie stabilumo regione? Jūs sakote, kad ES yra ten laikoma stabilumo veiksniu. Tačiau ko, kaip konkrečiai tai gali būti įgyvendinta? Ką turi daryti, ko turi imtis ES, kad, kad, kad mūsų vaidmo būtų tikrai teigiamas tame regione. Žinome, kad yra suspriešinimo tarp kai kurių valstybių, yra pilietinių karų, yra trečiųjų valstybių tam tikro veikimo. ES neturi e, nei vieningos užsienio politikos, nei vieningų karinių pajėgų. Tad kaip mes turime veikti tame regione, siekdami teigiamą mūsų vaidmens įgyvendinimo. Dėkuoju. Aš atsakysiu vis dėlto anglų kalbą jums. Ką ES gali padaryti, ką ES jau daro tame regione turime aiškiai pasakyti, jog ES indėlis yra milžiniškas jau dabar ir jisai nebūtinai e, gali būti matuojamas vien tik tai pinigais, todėl kad e, ES prisideda ištisų balsų choru. ES prisideda prie ekonomikos augimo, tai yra absoliučiai aiškus dalykas. Antras dalykas, ES E, padeda žmonėms, padeda įvairioms pusėms e, bendrauti, palaikyti dialogą, kalbėtis. Ir daug veiklos yra nuveikiama šita linkme. Ir kaip aš sakiau anksčiau, mes e, daug dirbame užtikrindami regioninę integraciją. Tad jeigu jūs turite omenyje, kad mes nedarome pakankamai, tai aš atsakysiu, kad mes darome labai daug ir kad iš tikrųjų mūsų nuveiktas darbas yra įspūdingas. Aišku, visuomet galime nuveikti daugiau, tačiau e, klausimas yra Atsakyti į tą klausimą galima ir taip. Dabar atėjo laikas mums veikti ne vieniems. Mes turime strategiškai mąstyti ir suprasti, kaip mes, remdamiesi ES interesais, e, galime patraukti kitus į savo pusę ir e, užtikrinti jų dalyvavimą tame procese, kad regionas e, būtų stabilus ir kad būtų sprendžiamos esminės problemos. Mes turime užtikrinti užmėgsti vis daugiau alijansų, vis daugiau ryšių su kitais partneriais. Tačiau galiu pasakyti, kad visas tas procesas vyksta tinkama linkme iš principo. Ir mes turime sutelkti savo dėmesį būtent uh, į, e, į tai ir kaip parlamento nariai jūs e, taip pat e, galite prie to prisidėti. Aišku, jūs teik, mums teikiate tuos klausimus ir tai savaime jau yra mm, naudingas dalykas mums. Galbūt kai kurie kolegos įsižeis, bet aš pasakyčiau, kad e, yra tam tikra tendencija pavesti technokratams spręsti politinės problemas. Aš e, remiuosi kitokiu supratimu. Šiuo požiūriu aš e, manau, kad žmonės turi dirbti kartu su mumis ir kartu ieškoti e, sprendimų. Politikai turi kalbėtis su politikais, nors aš ir labai, aš labai gerbiu kolegas. Tad tokį signalą norėčiau nusiųsti. Galiausiai Ana Gomiš. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už e, tokią, už tokį įdomų pranešimą. Jūs e, apibūdinote dramatinius geostrateginius iššūkius, su kuriais susidarėme tame regione. Ir aš tikiuosi, kad mūsų vadovai atsibus, todėl kad jie negalėjo prognozuoti anksčiau, ne, neprognozavo tų įvykių ir dabar mums yra teikiami real politik argumentai šitais e, klausimais. Ir jeigu mes nebūtume kartu su amerikiečiais prisidėję prie to, tai e, aš turiu galvoje kritiniu būdu, tai pietų sudano nebūtų. Toliau Etijopija ir Egiptas. Mano klausimas yra toks, kaip mes, kaip į mus yra žiūrima šitų konfliktų kontekste. Ar mes turime bendrą poziciją dėl Jemeno pavyzdžiui, ar vis dėlto mes e, esame suvokiami kaip e, ginklų teikėjai tame regione. Aš visiškai sutinku su jumis, kad e, galbūt technokratai, kabutėse, per daug užsima politiniais klausimais, jie užsima ir humanitariniais klausimais, bet mes eh, investuojame tokiose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Etijopija. Ir mes iš tikrųjų galime pakeisti padėtį į teigiamą pusę, tačiau mes keičiame į gerąją pusę tik tai diktatorių padėtį, o ne tų eh, valstybių. Nes toks yra mūsų pasirinkimas. Ir mes paprasčiausiai neturime e, konkrečios apibrieštos politikos. Mes e, vykstame, jeigu mes nuvyktume į Kalė, į tas vadinamasias džiunglės, pabėgėlių miestelį, tai ten matytume daug pabėgėlių iš to e, regiono, iš Somalio pusėsalio. Dėl Egipto. Etiopija ir Egiptas. Ar ar tos šalis nėra dabar e, Saudo Arabijos kišenėje finansiškai. Ir galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti jungtinių e, valstijų poziciją. Ar jungtinės e, valstijos eina to keliu, kurio norėjo Barakas Obamas eiti ir tai nebuvo labai tinkamas kelias. E, Prašom. Dėkoju, Ana. Malonu vėl Jūs matyti. Čia aš e, norėčiau pakomentuoti tris dalykus. Mūsų įvaizdis. Taip, mes turim tam tikrą įvaizdį. Ir tas įvaizdis yra daugiau geras. Jis, aišku, varijuoja priklausomai nuo uh, E, aplinkybių. Bet kuomet tai jūs turite teigiamą įvaizdį, tai e, tai man primena tai, kas buvo pasakyta Junktinės karalystės parlamente. Žmonės jaudinasi dėl to, ką kiti apie juos galvoja. Aš manau, kad šiaip klausimas, kurį jūs keliate, yra geras klausimas ir mes turime apie tai galvoti. Mano darbas yra užtikrinti, kad Europos Sąjunga nėra kažkoks pinigų automatas, į kurį jūs, e, nėra bankomatas, į kurį jūs paprasčiausiai tik įdedat kortelę ir gaunat pinigų. Aš turiu priminti. Tai, tačiau e, mes, aišku, galime padaryti ir daug kitų e, dalykų. Mes turime įsiklausyti į tai, ką sako, tie žmonės mes neturime malonė, jiems būti malonus, mes turime jiems padėti. Ir turime būti to požiūriu pragmatiški. Aš paprasčiausiai pateikiu praktinį pasiūlymą šito klausimu. Etijopija ir Egiptas. Tai yra, turime pripažinti, labai probleminis aspektas. Jiems iškyla panašių baimių, panašaus susirūpinimo, tos valstybės turi panaš, panašias institucijas, tačiau jos kol kas dar negrebė viena, viena kitos užgerklės. Tačiau tendencijos yra labai pavojingos. Ir aišku, dabar mes galime išsiaiškinti, ar yra tam tikras bendras vardiklis, tam tikras bendras supratimas. Mes galėtume padėti toms valstybėms ne e, užsispeisti pačioms savęs į kampą. E, per, per savo retoriką uždara, nes tai, tai yra įmanomas e, dalykas. Ir aš manau, kad e, jeigu mes kūrybingai pagalvotume, tai, tai e, rastume pakankamai argumentų, kurie rodytų, kad yra tam tikras bendras vardiklis. Dėl jungtinių valstybių. Turime būti, turime kalbėti atsargiai ir turime nekat nekarikaturizuoti e, jungtinių valstybių. Tai yra didelė valstybė, jinai veikia kaip didelė valstybė ir galbūt žmonės labiau kreipia dėmesį į straipsnių antraštės, bet aš manau, kad mes turime toliau kalbėtis ir turime nepasiduoti tų vaizdų, kuriuos matoma, matome per televiziją įtakai ir turime politinių lygmenių toliau tęsti dialogą, kalbėtis ir tai būtų labai naudingas dalykas visam regionui. Mėly kolegos, 75 minutės tęsiasi mūsų diskusija. Tai buvo puikia diskusija. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai už jo pranešimą. Mes, e, aišku, e, turime įtraukti į 18 metų darbo tvarkę klausimą dėl šito regiono. Gruodžio mėnesį bus komandiruotė į Etijopiją. Čarlzas Tanukas priminė savo paskutinį e, pranešimą šito klausimu. Dėkuoju dar kartą visiems kolegoms, ko geriausios kloties jums jūsų darbe, dirbančioje mums svarbioje pasaulio vietoje. Rytoj posėdis tęsis 9 valandą ir Pradėsime nuo keitimosi nuomonėmis su ponu Ederiu, kuris bus e, naujas ambasadorius, mūsų ambasadorius Maskvoje. Gerą vakarą visiems.